Good morning, colleagues. Um, we... Labas rytas, kolegos. E, buvome nurodę, kad pradėsime šiandien 9 valandą 15 minučių ir džiaugiuosi, kad kolegos nevėluoja, o pranešėjas pagal pirmą darbo tvarkės klausimą jau yra. Ir noriu pasakyti, kad be 15.12 balsuosime Taigi turėkite elektroninės balsavimo korteles, o penktasis darbo tvarkės punktas yra nukeltas į ateitį. Pradedame nuo ketvirto punkto. E, pristatysime situaciją, kaip vyksta e, trilogo dėrybos dėl ES bendros saugių kilmės šalių sąrašo sudarimo, siekiant taikyti tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrą tvarką. Pranešėja yra Silvijai Gijom Ir toliau mm, trilogo pas, paskutinis raundas buvo 19 spalio. Taigi, Silvi, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, kad suteikėte žodį. E, vyko du trilogai. Ir apie pirmąjį trilogą jau esu papasakojus, o antrasis trilogas buvo 19 spalio. Ir tada jau uh, E, dėrybos vyko tiksliau, svarstėme vienų ir kitų kontrpasiūlymus, kažkiek paėjome į priekį, bet taip pat išaiškėjo ir kuriais klausimais bus sunkiau susitarti tarp tarybos ir parlamento. Ir čia galiu pasakyti, kad yra keturios svarbiausios temos e, dėl kurių deramės su taryba ir komisija. Pirmiausia, tai yra suderinimas, harmonizavimas tų nacionalinių ir europinio sąrašo. Komisija panaikino e, tokį savoką kaip saugių šalių nacionaliniai sąrašai, taigi lieka tik europinis sąrašas. Ir iškyla vėlgi tas e, klausimas tarp santykio, tarp nacionalinio ir europinio sąrašų. Komisija, kadangi e, panaik, nori panaikinti, panaikino tą nacionalinių sąrašų savoką, tai aišku siekia didesnio harmonizavimo, o mes sakome, kad tuos nacionalinius sąrašus reikia panaikinti per pereinamąjį laikotarpį, kurį siūlome nustatyti trejų metų. Ir norime, kad tokia būtų e, situacija. O kalbant apie ateitį, nenorime, kad nuolat išliktų tas nacionalinis ir europinis sąrašai paraleliai. Ir ar neatsitiks taip, kad vieną dieną pradės daugėti tų nacionalinių sąrašų. O taryba nori nukelti tą diskusiją dėl nacionalinių sąrašų ir labiau pakalbėti apie procedūrą numatantį reglamentą. Taigi diskusijos tęsis, ieškosime bendro visiems priimtino sprendimo, bet dar toli esame nuo to sprendimo. Toliau kitas klausimas yra metodologija. Ir čia šalių dėka leido susidarė galimybę ženkliai paeiti į priekį. Taryba sutiko, kad informacijos šaltinių sąrašą galėtų būti įtrauktos nevyriausybinės organizacijos ir taip pat, kad Europos prieglopščio E, biuras irgi vaidintų svarbu vaidmenį, sudarant tos sąrašus. Taip pat dar reikia tinkamai apibriežti e, nevyriausybinio organizacijų dalyvavimą visose e, procedūrose. Taigi mes norime, kad viskas vyktų konkrečiai, kad tas nevyriausybinio organizacijų dalyvavimas nebūtų tik oro pilstimas iš tuščio į keurą ir kad iš tiesų galėtume pasinaudoti nevyriausybinio organizacijų patirtimi. Esame savo ruoštų pateikę pasiūlymų ir laukiame tarybos atsakymo. Trečias svarbus dalykas, kur dėja diskusijos yra sudėtingos. Taryba čia labiau norėtų tik tokių kosmetinių pakeitimų. Ir Tuo būdu taryba nenori kalbėti apie pagrindinės teisės, kai kalbame apie Europinį saugių šalių sąrašą ir nori iš pradžių, kad būtų kalbama apie prieglopščio procedūrų reglamentą. Mes, kalbant apie tą Europinį saugių kilmės šalių sąrašą, nenorime, kad tai būtų kažkokia abstrakcija, kai kalbame apie tas saugias šalis, o kad tai būtų reali situacija, atspindinti realybę, mm, nes tai labai svarbu tiem, kas prašo prieglopščio. Taip pat mes galime pasakyti, kad iš komisijos pasiūlymų matome, kad ta saugių kilmės šalių savoka ir atitinkami su to susiję procedūriniai aspektai e, bus mm, griežtai apibrėžiami ir diskusijos nelengvos, bet aišku, jos tęsis. Ir paskutinis svarbus dalykas tai yra sustabdymo mechanizmo nuostatos. Čia irgi yra pasiekta esminės pažangos, kalbant apie tą sustabdymo mechanizmą. Tai reiškia, kad šalies buvimas saugių e, šalių sąraše stabdomas, nes keičiasi situacija toje šalyje. Tikimės, kad ir toliau dėrybos vyks. Tai šie yra keturi aspektai, kurie yra svarbiausi, yra pažangos pasiekta, bet ne viskas sklandžiai vyksta. Mūsų pozicija yra tvirta tą norime pabrėžti ir tarybai. Ir užbaigdama norėčiau padėkoti techniniam specialistam, norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjim, kurie labai aktyviai dalyvauja šiuose diskusijose. Dėkui Silvijai už išsamų pristatymą. Pone Anderson turi klausimą. Pirmininkė, tai iš tiesų neklausimas. Vienas iš šešėlinių pranešėjų e, nori pareikšti, kad pranešėja pastaraisiais mėnesiais puikiai dirbo ir galiu tik pakartoti tai, ką sakė e, pranešėja dėl tam tikrų aktualiausių e, problemų, ypač kalbant apie norą, kad e, iš saugios valst, kilmės valstybės e, e, nuostatų būtų išbraukti tam tikri elementai. Labai svarbu, kad pagrindinės teisės būtų įtrauktos siekiantiesiems prieglopščio, jos e, e turi būti numatytos be išimčių, nėra jokių garantijų, kad tos e, teisės bus numatytos visose ateities direktyvose dėl prieglopščio reglamento. E, O gal apskritai apie tai nebus kalbama ir aš manau, kad galiu tik tai sutikti su tuo, ką sakė pranešėja. Yra labai būtina, kad tai būtų įrašyta į dokument, šį dokumentą. Mes siūlysime nuolaidą šio klausimu ir aš manau, kad kiti e, šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas elgsis taip pat. Ypač šią savaitę uh, Pavyzdžiui, Turkijoje mes matėme, kaip buvo 11 parlamento narių areštuota. Ir jeigu pagalvojame apie tai, kad e, areštuojami yra parlamento nariai ir kokiu padariniu tai gali turėti, Turkija nebegali būti traktuojama kaip saugi valstybė, ypač kai galvojame apie pabėgėlius, pavyzdžiui, jeigu jinai savo žmonių nesaugo, jis savo savi žmonės nesijaučia saugus ten. Todėl labai svarbu, kad dėl daugelio priežasčių e, pagrindinės teisės šiame dosijai būtų pagrindinis akcentas. Silvija, jeigu neturite daugiau jokių komentarų, tai labai ačiū. Dėkuoju kolegoms. O dabar galime pereiti prie šešto darbo tvarkės klausimo. E, internetu organizuojamų nusikaltimų grėsmės vertinimas ataskaita ta tema. 2016 e, metų e, pris dokumento kurį parengė Steven Wilson e, pristatymas. Ponas Wilson e, atėjo čia ir pristatys šį pranešimą. Trumpą pauzelę padarysiu. I think he, and it's a slide presentation, isn't it? Yes, there's some Mr. Wilson. The slides. Okay, you're very welcome, and uh, if everyone's ready, we... Ar visi pasirengę? Jeigu taip galėsim tęsti. Ar kolegos jau pasirengę šiai prezentacijai? It's a very large room. It takes, it takes time. Mrs. Labai didelė salė. Daug laiko reikia. Pone Gijom pasisiūlė padėti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 Vicepirmininkų vaidmuo neapsiriboja tik tai gai e, skaidrių rodymų. Norėčiau tik priminti, kad ponė Gijom uh, siūlėsi padėti. Pone Wilson, sveikinu dar kartą čia. <laughs> Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad gerbiamą vicepirmininkė pasiūlė savo pagalbą. Aš galiu trumpai save pristatyti. EC3 e, Europos kibernetinių skaltimų centro vadovo darbą pradėjau eiti šiais metais. Tai būtų iš akcentų, suprantate, kad esu dirbęs Škotijoje. Ir per pastarosius 30 metų Škotijoje buvo atsakingas už kovą su kibernetiniais nusikaltimais. Bet dabar apie EC3. E E, kokia yra mūsų atsakomybės sritis. Ko, pirmiausia, kovoti su kibernetiniais sukaltimais su ES, skaidrės viduje matote, kad mes esame atsakingi už technologinius nusikaltimus, e, bankininkų bankų sukčia, bankininkistės sukčiavimus, vaikų seksualinį išnaudojimą. Pastaraisiais metais mes bandėme išsiaiškinti kibernetinės grėsmės internetu. E, įsteigėme JCAT, e, jungtinę kibernetinių nusikaltimų e, tyrimo darbo grupę ir visos pritarančios valstybės atsiuntė savo ekspertų čia, kad būtų svarstomi rimčiausi kibernetiniai nusikaltimai ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. E, šių bylų sudėtingumas gali būti atspindėtas, pasakant, kad praėjusiais metais 22 tokios bylos buvo iškeltos, 13 iš jų buvo sėkmingai užbaigtos. Galiu pasakyti, per ankstesnius metus dėl jų sudėtingumo tokių bylų mes niekuomet nebūtumėm galėję užbaigti. Taip pat mes teikėme e, valstybių narių teismams pagalbą pagalba. Labai daug valstybių narių, mažesnių valstybių narių neturi techninių galimybių spręsti sudėtingų um, kibernetinių nusikaltimų, todėl mes teikiame techninę pagalbą. Taip pat dalyvaujame kibernetinių nusikaltimų prevencijos darbe. Man tai yra pati svarbiausias rytis, nes jeigu galėsim užkirsti kelią nusikaltimams, tai nereikėtų jų ir tirti. Strateginė analizė kitas svarbus elementas ir aš apie tai kalbėsiu toliau. Kibernetinių gebėjimų stiprinimas. Tai irgi yra labai svarbi tema. Mes mažoms ypač valstybėms narėms turime didinti galimybės e, nagrinėti sudėtingiausius, moderniausius kibernetinius susikaltimus ir galiausiai suinteresuotų subjektų valdymas, nes labai glaudžiai bendradarbiaujame su e, vyriausybėmis, su akademiniu pasauliu, su kitomis suinteresuotomis pusėmis, kad e, aktyviai atremtume kibernetinius nusikaltimus. Ir dabar aš galiu pasakyti, kad atėjau tam, kad pristatyčiau ataskaitą apie internetu organizuojamų nusikaltimų grėsmę. E, daugelis strateginių e, veiksmų yra vykdomi per trejus, ketverius metus, tačiau kibernetiniai nusikaltimai evoliucionuoja taip greitai, kad kiekvienais metais reikia ataskaitą. Ir dažnai matome, kad tai, kas buvo grėsmė praėjusiais metais, šiemet nebėra grėsmė, bet šiemet atsirado visiškai naujoviška grėsmė kokie yra ES grėsantys kibernetiniai nusikaltimai. Pirmiausia, jie yra orientuoti į politikos kūrimą. E, tam mes kūrėme strateginius planus tarp 28 valstybių narių, paskui tie planai yra įgyvendinami per poveikio politikos ciklą ir veiksmų planus. Uh, E, tie veiksmai yra nuolat peržiūrimi, stengiamasi, kad jie tenkintų e, realybės poreikius ir kiekvienais metais e, standartai yra nustatomi naujai. Mūsų operatyviniai prioritetai 2016 metams ir aš jau minėjau, pirmiausia, tai yra internetinis vaikų seksualinis išnaudojimas, kibernetiniai išpoliai ir bankų mokėjimų sukčiavimas labai aukštų lygmenių. E, dviejus, trejus pastarosius metus aš mačiau, kaip kibernetiniai nusikaltimai tampa visą apimančiais. Šiandien, jeigu pažiūrėtumėte savo kišenę, turbūt e, visi atrastumėt e, išmanųjį telefoną ar planšetę ar kažką panašaus ir nusikaltėliai išnaudoja skaitmeninių prietaisų visus, visas įmanomas ypatybės kad e, įgyvendintų savo nusikalstamus tikslus. Todėl reikia keisti ES mastu e, apsaugos sistemas. Pagrindinės problemas dabar e, vardinsiu. Pirmiausia, užkodavimas. Tai yra labai rimtas iššūkis. Aš žinau, kad užkodavimas yra labai naudingas bendrai visuomeniai. Jeigu gerai užkoduojamos sistemos, dauguma įmonių uh, E, tokiu būdu per pastarosius ketverius, penkerius metus išvengė daug e, duomenų vagysčių, būtent dėl užkodavimo. E, ir Europolas pasisako labai už tai. Enisa, ES saugumo agentūra, irgi akcentuoja, koks svarbus yra užkodavimas ES visuomeniai tačiau ir nusikaltėliai naudoja užkodavimą. Ir tai yra didysis iššūkis mums. Mes matome, kad nusikaltėliai visose srityse vis daugiau ir daugiau naudoja užkodavimą. Ir per pastarosius dviejus, trejus metus. E, Ta sritis labai tobulėjo ir dabar matome, kad išplitus E, internetinėms programėlėms, telefonų programėlėms e, užkodavimo atveju yra vis daugiau ir daugiau ir todėl sukčiauti atsiranda daug galimybių ir dabar jau pasėmė, kaip nuo smulkiausių iki stambiausių nusikaltimų yra įvykdoma e, pasitelkus užkodavimo techniką. Man vienas iš svarbiausių aspektų, kalbant apie teisėją, kurą yra sukurti sistemą, kuri leistų mums panaudoti moderniausias technologijas kovai su tokios rušies nusikaltimu. Tačiau užkodavimas yra tokia sistema, kuri negali būti sugriauta brutaliai, reikia ieškoti kitų aspektų kovoti su šia problema. Kita svarbi, e, besiplečianti, beaugantis rytis mums yra kibernetiniai nusikaltimai per serverius. Vėlgi prieš trejata ketvirtą metų e, buvo E, padėtis tokia, kad kibernetinius nusikaltimus galėjo vykdyti tik tai labai e, kompiuterius išmanantis žmonės, o šiandien internete galima rasti daugybę informacijos apie kibernetinius išpolius. E, nereikia jokių specialių žinių tam ir tai mums yra viena iš pagrindinių vienas iš pagrindinių argumentų pradėti ES masto kovą su kibernetinės susikaltimais, ar net viso pasaulio mastu pradėti kovoti. Mes Suprantama, kad vis dažniau ir dažniau yra naudojamasi DACNET tinklu ir kitomis paslaptomis, paslėptomis paslaugomis. E, suprantame, kad su tuo reikia kovoti. Kibernetiniai nusikaltimai turi būti vertinami iš įvairių nusikalstamumo e, perspektyvų. Tos vadinamosios tamsiosios rinkos, dark markets. E, pirmiausia, mes suprantame, kad yra bandoma uh, kištis į interneto ar naudotis internetu anonimiškai. Ir savo kovoje mes daugiausia sutelkėme dėmesį nelegales vaistų, narkotikų, ginklų e, prekybos svetainės. Taip pat galvojame apie rimtus nusikaltimus prieš vaikus. Galvojame ir apie kitas nusikalstamumo sritis, nes žinome, kad atsiranda nusikaltėlių interneto svetainių vis daugiau ir daugiau. Ir galvoti aš dabar turiu labiausiai, kaip ES lygmenį būtų galima suderinti ir net viso pasaulio lygmenių e, teisės priemonės kovai su tokiais nusikaltimais, nes anksčiau mes net neįsivaizduodom, kad tokie dalykai bus ir tik tai vykdydami detalius tyrimus mes galime išsiaiškinti, iš kur tie nusikaltimai ateina, kas juos sukuria. E, galbūt e, rasti galimybių uždaryti tas svetainės. Deja, tą padaryti netaip jau lengva ir mums atlikti tų sričių tyrimus yra labai svarbu. Perinu prie e, vaikų litinio išnaudojimo internetu, pirmiausia internetu. Man tai yra vienas iš skaudžiausių iššūkių e, teisės saugos sistemoje. E, 2015-2016 metais išsiaiškinome tokias pagrindinės problemas kaip seksualinis išnaudojimas ir prievarta internetu. Ir e, suprantame, kad e, neretai e, su vaikais yra susisiekama ir prašoma, kad jie duotų vadinamų nepadorių nuotraukų savo pačių arba uh, E, sumokėtų pinigų, kad iš jų nebūtų prašoma tokių nuotraukų. Ir pastebėjome, kad e, tokių interneto svetainių, kuriomis yra siekiama išnaudoti vaikus, yra vis daugiau ir daugiau. E, internete pastebėjome, kad atsiranda nemažai pedofilų svetainių, kurios atrodo kaip legalios ir juose yra keičiamasi nuotraukomis, keičiamasi video medžiaga. Taip pat egzistuoja uh, svetainių, kuriomis yra tiesiogiai filmuojamas vaiko seksualinis išnaudojimas. Negalima. Uh, Esame užfiksavę, atsiprašau, tokių atvejų nemažai pačia Azijoje, Filipinuose, kur, pavyzdžiui, 5-6 metų vaikai yra e, per internetą išnaudojami. Neretai net medikai yra įtraukiami į tokią veiklą ir perka tokias paslaugas. Ir suprantame labai aiškiai, kas tokiuose svetainėse vyksta ir kokį poveikį tai turi. Ir bet kas, bet kurioje pasaulio dalyje gali tą informa tą, tokias svetainės pasiekti ir e, žiūrėti. Taip pat žinote, kad mūsų centrui labai svarbus prioritetas yra aukų išsiaiškinimas. Naudojamės įvairiausiamis priemonėmis, e, bandome e, atsekti, kas yra nuotraukose, bandome uh, suderinti vykdomus bylų tyrimus. 24 ekspertai iš valstybių narių dvi savaitės bendradarbiavo ir per tą laikotarpį mes išsiaiškinome 25 vaikų išnaudojimo bylas. Prieš dvi savaitės sužinojome, kad e, Japonijos Kyoto policija e, surado pedofilų grupę, kurie 44 vaikus daug metų išnaudojo. Mūsų pagrindinis tikslas - apsaugoti vaikus ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Ir galiausiai vėl perinu prie užkodavimo. Uh, nes a, tuo naudojasi ir vaikų seksualiniai išnaudotojai. Mes žinome, kad vaikų seksualiniai išnaudotojai internete nuolat diskutuoja, kaip pasislėpti, kaip tapti nepagaunamais. Jie sako, kad reikia susikurti vėrės užsikodavimo, pasislėpimo sistemas ir daug, daugelie tokių diskusijų forumų. A, Kiekvienas žmogus turi būti labai už, užkoduotas, nes kitaip jis gal bus tiesiog išmestas iš tos diskusijų grupės, nes jas gali sukelti grėsmę visos grupės egzistavimui. Taigi tokie yra vaikų seksualinio išnaudojimo ypatumai. 2016 metais mes labai daug dirbome su užkodavimo ir išpirkimo e, e, programomis pastebėjome, kad, e, kad tai yra Dabar mes matome, kad E, šios rūšies nusikaltėliai taikosi ne tik į pavienius asmenys, bet ir įmonės, vyriausybės institucijas, ligoninės, pavyzdžiui, yra pa, pa, pavogiami visi duomenys. Ir yra sakoma, jeigu jūs nesumokėsit pinigų už tuos, pavyzdžiui, ligoninės duomenys, tai visi jūsų žmonės mirs. Ir tokių parašių atveju esame matę e, pavienėse valstybėse narėse, kaip, pavyzdžiui, sakoma, kad žlugs visa pagrindinė valstybės infrastruktūra, jeigu jūs nesumokėsit pinigų už e, tuos ir tuos pavoktus duomenis. Per pastarosius ketverius mėnesius, keturis mėnesius mes labai glaudžiai bendradarbiavome su policija, ypač su Niderlandų policija, bandydami kovoti su tokia išpirkos prašančiųjų programišių sistema. Ir e, supratome, kad E, turime pasitelkti ir teisėtvarkos, ir privataus verslo e, suinteresuotus asmenis. 25 milijonus kartų mūsų interneto svetainė buvo aplankyta nuo Liepos vidurio. Iš to, aš manau, e, galima spręsti, kiek vertinami, kiek įdomus mes esame pasaulyje. Be to, mes tikimės, kad uh, ir daugiau įmonių, e, privačių įmonių norės su mumis bendradarbiauti. Aš manau, kad ši veiklos rytis yra geriausias pavyzdys, rodantis, kaip valstybė gali bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, kovodama su kibernetiniais nusikaltimais. Toliau, kibernetiniai nusikaltimai ir terorizmas, jų e, sąsajos. Šiandien e, kol kas dar neturėjome teroristinių išpalių e, kibernetinėje erdvėje tačiau manome, kad tai yra tik tai laiko klausimas priemonių yra sukurta, tos teroristų grupuotės turi pakankamai specialistų ir tik tai laiko klausimas, kada bus organizuoti išpaliai prieš svarbiausią infrastruktūrą. E, vadinamosiose juodosiose rinkose jau yra parduodami nusikaltimai, kurie buvo panaudoti teroristiniuose Europoje vykdytuose išpoliuose. Ir man labai svarbu, kad su tuo būtų kovojama. Bet to matome, kad vėlgi čia toje srityje yra naudojama labai daug užkodavimo. Labai dažnai teroristinėje veikloje yra vienai per kitaip užkoduojami duomenys. Ir matėme nemažai uh, internetinės mokomosios informacijos apie tai, kaip pasinaudoti užkodavimu uh, E, specialiais metodais, kad neatsektų policija. Suprantame, kad reikia aiškaus bendradarbiavimo tarp skirtingų e, su, suinteresuotų pusių, policijos, privataus sektoriaus, visuomenės ir e, kitaip mes su nusikaltimu neįveiksime. Kitas pavyzdys, kaip greitai keičiasi internet, kibernetinis pasaulis bėdos e, išpoliai. E, tai per juos e, piktybinę programinę įrangą turintys asmenys ar organizacijos stengiasi pasiekti kuo daugiau kompiuterių. Gali būti, kad, pavyzdžiui, 15 milijardų visame pasaulyje kompiuterių gali būti pasiekta. Ir e, pastebėjome, kad E, labai daug šio laikinių įtaisų dabar e, prijungtų prie internetų gali būti pasiekti tokių dalykų. Ir mes čia galvojame ar apie e, vietovių stebėjimo kameras ir apie telefonus. Yra paskaičiuota, kad 15 milijardų tokių įtaisų, prietaisų yra prijungta. 2020 metais tas skaičius pasieks 30 milijardų. Daugelis tų prietaisų iš esmės yra visiškai neapsaugoti ir juos kibernetiniai nusikalteliai gali iš karto pasiekti. Prieš keturias savaitės Amerikos rytinėje pakrantėje e, teko uždaryti labai daug įmonių, socialinių tinklų dėl kibernetinių išpolio. Praeitą savaitgalį Liberija, kaip visa valstybė, buvo išjungta iš interneto, nes buvo išpolis organizuotas prieš tos valstybės internetinius prietaisus. Man atrodo, kad tai yra labai rimtas potencialus pavojus ir ES. Žinote, kaip dabar mes esame priklausomi nuo interneto kasdienėme gyvenime. Ir e, jei tie dėdos išpoliai gali e, užkirsti prieigą prie interneto bet kada. Man atrodo, kad reikia daugiau pastangų dėti į šią sritį. Tas problema dėdos išpoliai neišnyks ir supraskime, kad e, per tą sistemą gali būti destabilizuota ištisa valstybė ar ištisa valstybių grupė. Vienintelė skaitmeninės ES strategija yra uh, kibernetinio saugs ekosistemų sukūrimas per NIS direktyvą. Jeigu ta direktyva būtų įgyvendinta, būtų pasiekta nemažai naudos, net ir finansinės naudos. Ir internetas bendrai e, e, yra tas rytis, kurioje mes turime bendradarbiauti su ENISA. E, turime galvoti, kaip pagerinti tinklų saugumą. Labai daug metų e, CERT ir Teisės saugos institucijos bendradarbiavo. CESIRT ir CERT buvo atsakingi už e, nu, e, gynybą vadinamąją, teisės saugos institucijos buvo atsakingos ir teisės saugos institucijos buvo atsakingos už nusikaltimų išaiškinimą. Mums reikia sukurti aiškesnį supratimą, ką reiškia uh, kibernetinių nusikaltimų paplitimas. Ir tada mes suprasime, kaip svarbu yra labai glaudžiai bendradarbiauti su kompiuterių e, valdytojais ES ir visame pasaulyje. Ir dabar jau perinu prie išvadų. E, kokiuose srityse mes turėtume veikti. 16-17 metais pirmiausia turėtume galvoti apie gebėjimų stiprinimą. Aš jau apie tai šiek tiek kalbėjau. ES bus stipri tol, kol visos jos narės bus stiprios. Ir EC3 vienas iš svarbiausių uždavinių yra rasti bendrą koeficientą, bendrą vardiklį visoms valstybėms narėms, kad kibernetiniai nusikaltėliai nei vienos iš jų negalėtų užpilti, užpulti. Prevencija taip pat yra labai svarbi. Mes galime apsisaugoti nuo nusikaltimų, užkirsti jiems kelią. Taip mes uh, tik taip pagerintumėm pas mus esančią padėtį. Turime sukurti, išugdyti tokią grupę vaikų, kurie būtų uh, itin uh, gabus e, inter, informacijos technologijose. Kibernetinė kalba bus 21 amžiaus kalba. Vaikai turi e, mokytis pagal labai griežtas ir geras švietimo programas. Be to, policijos pareigūnai turi būti labiau mokomi e, dirbti kibernetinėje srityje. Dėl partnerystės toje srityje turi bendradarbiauti teisėtvargininkai, akademinis pasaulis, verslo pasaulis, policija, vyriausybės, visus, kas naudojasi internetu. Ir galiausiai turime atlikti tyrimus, turime išsiaiškinti, kokie yra kibernetinių sukaltimų tyrimai, turime nusikaltamą tvarką persiekoti e, nusikaltelius veikiančius kibernetinė erdvė, tai yra labai būtina, labai svarbu. Ir man atrodo, kad svarbiausia, kad kad ir koks bebūtų kibernetinis sukaltimas, jis turi būti suprantamas kaip uh, E, apimantis visas gyvenimo sritis ir keliantis didžiulę grėsmę mums visiems. Ir paskutinis dalykas - teisės aktai. ES yra labai daug gerų teisės aktų, turime žiūrėti, kaip juos naujoviškai pritaikyti. Tačiau laikai keičiasi galų gale, taktika keičiasi, todėl mes turime uh, uh, nuolat peržiūrėti turimus teisės aktus ir aiškintis, ką reikia keisti teisės aktų sistemą. Ir galiausiai uh, Šis e, paskutinis pastebėjimas e, ar skaidrė, kurią aš įvardinu kaip kibernetinė dėlionė. Labai daug metų teisėtvarka e, susidėdavo iš vieno ar dviejų elementų akademinėme pasaulyje taip pat buvo, bet komerciniams tikslams dabar suprantame, kad e, reikia keisis informacija. EC3 yra informacijos e, surinkėjas, mes galime ją sutelkti ir e, tą kovos su kibernetiniais nusikaltimais dėlionė visiškai išdėlioti. Mes suprantame, kad mes niekad kibernetinio nusikaltimo visiškai nesuprasime, bet aš manyčiau, kad reikia įtraukti kuo daugiau uh, E, asmenų suinteresuotų pusių, kad mes e, geriau pasiektumėm. Aš dabar galiu perėti prie savo pasisakymo pabaigos. Prieš tai dar vieną dalyką pasakysiu, nenoriu, kad e, mano pasisakymas skambėtų labai pesimistiškai. Potencialas kovoti su internetiniais sukaltimais yra didžiulis, jeigu viską teisingai darysime. Bet vieną tokį patarimą norėčiau išsakyti, jis būtų labiau asmeninis. Jūs visi esat svarbus žmonės, jūs esat žinomi visuomenėje bet ir jūsų šeimos gali būti įtrauktos į e, kibernetinių nusikaltelių taikinių sąrašus. Jeigu jūs sektumėt mus per Twitterį EC3 Europol, pamatytumėt, kad e, galėstumėt gauti pačią svarbiausią informaciją, bazinę informaciją, kuri leistų apsaugoti ir jūs, ir jūsų šeimas internete. Ačiū. Thank you very much, Mr. Olsen, uh, for the presentation. Dėkuoju už pranešimą. Dabar galbūt išgirsime klausimų ir galėsite juos pakomentuoti. Ponas Boni, prašau. Dėkuoju už pranešimą. Nu, buvo išdėstytas labai išsamus, holistiškas požiūris ir aš labai vertinu EC3 atliktą darbą džiaugiuosi, kad egzistuoja EC3. Turiu keletą pastabų ir klausimų. Pirmiausia, kokio pobūdžio naujų priemonių imasi Europolas ir EC3, kad būtų galima užtikrinti prevenciją? Nes prevencija vienas yra vienas svarbiausių klausimų. Ko reikia, kad būtų galima sustiprinti prevenciją? Antra, kaip įtraukti visus partnerius? Jūs minėjote partnerystę kaip vieną iš svarbiausių priemonių. Kaip įtraukti visus partnerius, kad būtų galima kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, kad užsimti jų prevenciją, panaudojant problemą, problemos žinomumą, įvertinus rizikos, vertina, rizikos vertinimą visais lygiais valstybių lygių, vietos valdžios lygių, įmonių, taip pat ir atskirų asmenų lygių. Ko reikia, kad šis bendradarbiavimas būtų stipresnis, bendradarbiavimas tarp teisės saugos ir privataus sektoriaus? Trečias klausimas. Jūs pritarėte kodavimo naudojimui, aš taip pat su tuo sutinku, bet kaip pagerinti atkodavimo priemonės ir metodus? ko reikėtų, kad tos technikos taptų efektyvesnės. Toliau ketvirtas klausimas - tamsusis e, internetas, tamsioji rinka. Galbūt reikėtų geriau harmonizuoti, suderinti visas priemonės ES lygių, kovojant prieš tamsų internet, internetą, nes mes jaučiame trūkumą bendradarbiavimo, trūkumą e, siekiant suderinti visas tas priemonės. Penkta pasaba, jūs taip pat paminėjote galimybę ateityje, ateityje, kad bus rengiamos teroristinės kibernetinės atakos išpoliai. Kokie jūsų planai šioje srityje? Taip pat minėjote daiktų internetą. Manau, kad jūsų pranešimas, jūsų žinia pasakyta dėl daiktų internetu ir ten kylančių grėsmių. Turėtumėm įvairiuose kitose komitetuose tai svarstyti. Mes kalbam apie daiktų internetą, apie robotų savo komitetuose ir manau, kad ta žinia susijusi su IOT, tai yra daiktų internetu, turėtų, ta, turėtų būti ta žinia žymiai plačiau paskleista. Mums reikia tinkamų teisės aktų ir sprendimų kurie iš pat pradžių užtikrintų žymiai didesnį saugumą. Ačiū. Ačiū ponas Boni, toliau ponė Sipo, prašau. Ačiū pirmininkė. Dar prieš porą mėnesių aš būčiau sakiusi, kad mes turime palaukti ir įvertinti, kas iš tiesų yra kibernetiniai nusikaltimai. O šiame pranešime labai aišku, jog kibernetiniai nusikaltimai nėra kažkas naujo, tai yra seniai vykdomi nusikaltimai, kurie pasinaudoja skaitmeniniais kanalais ir yra vykdomi žymiai plačiau. Nebūtina fiziškai įsilaužti į banką, įsilaužti į seifus ir tokiu būdu apiplėšti banką. Banką galima apiplėšti, banko tūkstančius klientų galima apiplėšti, sėdint savo kambarė prie kompiuterio. Būtent taip ir vyksta dabar nusikaltimai. Ir mano klausimas būtų toks. Kaip mes galime spręsti tuos iššūkius? Ar galima tai išspręsti vien naudojant policijos ir teisės saugos pajėgas? Darau prielaidą, kad ne. Ponas Voni kalbėjo apie robotiką. nieks negalės pavokti visos e, robotų, viso pramonės sektoriaus. Bet kaip jeigu iš išorės bus įsilaužiama į tą sistemą ir padaroma žala. Dažnai yra iš ligonių vagiami ligonių duomenys ir tuomet ligoninės yra šantažuojamos, yra privartami pinigai. Arba jūs sumokote, arba mes viešai paskelsime ligonių duomenys bankai puolami, infrastruktūros įvairios, išpoliai prieš įvairias infrastruktūras rengiami. Ir mano klausimas būtų toks. Ar ir toliau tai bus, kad daugelis veikiančių asmenų, daugelis apskritai asmenų klientų nebus apsaugoti? Daug dėmesio skiriama domenų apsaugai, bet ne kiekvienas yra apsaugotas, ne kiekvienas mes duomenys yra apsaugoti ir čia nusikaltėliai gali laisvai juos pavokti ar jais manipuliuoti. Toliau dėl vaikų seksualinio išnaudojimo. kaip reikėtų elgti su vaikais. Prieš išleisdami vaikus į mokyklą, tėvai turėtų paruošti atitinkamai vaikus, apmokyti juos, informuoti. Ta pati būtų galima pasakyti apie naują mediją. Paprastai tėvai nėra pakankamai išprusę internetinių technologijų srityje ir tuomet vaikai yra visiškai neapsaugomi nuo išpolių per internetą. Reikėtų apmokyti vaikus, kaip saugiai naudotis internetu. Tėvai turėtų būti apmokomi. Reikia mokyti, mokyti labai konkrečių specifinių įgūdžių. Dirbti su mokyklo asociacijomis, su tėvų asociacijomis, su žiniasklaida, siekiant e, apmokyti vaikus ir jaunus žmonės, kad jie būtų saugesni. Toliau dėl domenų kodavimo. Tai yra sudėtingas klausimas, bet aš pakankamai gerai tai suprantu. Bankai ir didelės bendrovės naudoja kodavimą, norėdamos apsisaugoti. Tai yra vienas dalykas. Bet ir piliečiai norėtų naudotis, koda, naudotis kodavimu ne dėl to, kad jie yra nusikaltę ir turi kokiu nors kėsų, tiesiog jie norėtų apsaugoti savo privatumą. Nemažai privačių duomenų yra naudojama neteisėtais tikslais nusikaltelių pasaulyje. Klausimas, kaip yra pramonė, kaip yra įvairūs veikiantis asmenys apsaugoti, ar mes turime kokiu nors idėjų, sprendimų, kaip būtų galima užtikrinti saugų kodavimą. kad būtų galima sustabdyti organizuotą nusikalstamumą internetu. Ačiū. Toliau ponė Činydžiu, prašau. Grazie, prezidente. Ačiū, pirminkė. Taip pat dėkoju mūsų svečiu už labai išsamų pranešimą. Taip, ši tema kelia susirūpinimą. Ne vien mums kaip uh, Europos parlamento nariams, bet taip pat kaip ir piliečiams ir tėvams. Jau yra nemažai kalbėta, kad Kibernetiniai nusikul... nusikaltimai yra nauja tarp valstybinio organizuoto, organizuoto nusikaltimų sritis. Ir tokio pobūdžio nusikaltimai turėtų būti sustabdyti, tai turėtų apimti bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis įtraukiant labai įvairias šalis. Na, dabar norėčiau pakalbėti apie prevenciją. Jūs teisingai kalbėjote apie tai, kad reikia apsaugoti mažamečius, kurie yra visiškai neapsaugoti nuo nusikaltimų, kurie daromi internetu. Buvo kalbama apie seksualinę prievartą, bet taip pat ir apie kibernetinį tyčiojimąsi, bauginimą internetu. Labai daug vaikų kenčia nuo to. ir naujos e, medijos priemonės, socialiniai tinklai taip pat galėtų tame dalyvauti. Reikėtų tinkamai apmokyti vaikus, kaip naudotis socialiniais tinklais. Galbūt, galbūt e, mokyklos turėtų daugiau daryti šioje srityje, taip pat tėvai turėtų būti labiau informuoti ir apmokyti apie interneto keliamus pavojus. Ką mes galėtume daryti prevencijos rytyje, kai kalbama apie labai spartų, sparčią technologinę pažangą, nauji pavojai iškyla kasdien. Universitetai, mokslininkai galbūt galėtų mums labiau padėti, kaip būtų galima kovoti su tarpvalstybiniais tarp kibernetiniais nusikaltimais organizuotais nusikaltimais, naudojant tas priemonės, kurios buvo sėkmingai naudojo, naudojamos kovai su organizuotų nusikaltumų kitose sritise, kaip su tais asmenėmis, kurie e, pastebėję nusikaltimus gali apie tai pranešti, vadinamieji whistleblowers. Gal juos taip pat galima pasitelkti prevencijoje? Ir kaip mes, kaip parlamentas, galėtumėm prisidėti prie prevencijos, kovojant su uh, E, tarp valstybinių organizuotų nusikaltinamų pasinaudojant internetu. Ačiū. Ačiū ir toliau ponia Gijom, prašau. Labai ačiū už pranešimą. Yra nemažai patiktų rekomendacijų dėl bendradarbiavimo, dėl prevencijos, kibernetinių nusikaltimų. Taip pat ir kalb, buvo kalbėta apie teisės aktus. Ir kai žiūrime į šios visus skirtingus aspektus. Kalbama apie tamsųjį internetą, apie infrastruktūrų apsaugą, kritinės svarbos infrastruktūrų apsaugą. Kalbama apie harmonizavimą, suderinimą įvairių veik, veiksmų ir priemonių. Tai yra svarbus dalykas. Ir taip pat mes turime Budapešto konvenciją, kuri leidžia sutelkti dėmesį į kibernetinius nusikaltimus, į informatiką ir technologijas. Mes turime tokią konvenciją, bet praktiškai ne visada mes matome tos dalykus, ne visada tos konvencijos nuostomis naudojasi valstybės narės. Ar turite informacijos, kaip tai veikia? O galbūt tą klausimą vėliau komisarui Kingu reikės pateikti šią temą. Gal galėtumėt šią temą pasisakyti? Ačiū. Thank you. Is everyone done? I was just going to add. Aš trumpai norėčiau taip pat pasisakyti. Pone Giom apie tai kalbėjo. Jūs kalbėjote pranešime teisės aktus ir seminarą, kuris buvo e, kuriame dalyvavo daugelis specialistų, ekspertų, nevyriausybinio organizacijų ir taip toliau, teisės saugos e, darbuotojų ir buvo kalbė, kalbama apie Budapešto konvencijos e, sistemą ir teisės aktus šioje srityje. Taip, teisės sauga turi užtikrinti pusiausvirą, kolegos minėjo ir kodavimo klausimo. Kai jūs kalbėjote apie teisėkurą, kalbėjote apie operatyvinės veiklos sustiprinimą, apie pridinės vertės sukūrimą valstybėms narėms, Ką jūs čia turite galvoje? Kas būtų jūsų galva naudinga, kalbant apie būsimus teisės aktus ir gairės? Nes jau turime dabar galiojančių konvencijų. Kaip visą tai galėtų prisidėti ir būti naudinga? kai yra įsilaužimas į vairias sistemas internetinės, vykdomi internetiniai išpoliai. Kas būtų naudinga, kalbant apie teisėkurą, sprendžiant šios klausimus? Ir ar te, te, teisėkura yra svarbu, ar geriau reikėtų imtis operatyvinių veiksmų? Thank you, Chair. Thank you, ladies and gentlemen. I will try and go through these questions in order as I've noted them. Dėkui, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti tos klausimus tą tvarką, e, kurią jie buvo paklausti. prevenciją pirmiausia. Kaip mes galim pagerinti prevenciją. EC3 e, čia e, galime gauti labai daug informacijos, kaip apsisaugoti. Ir labai svarbu, kad padarę tuos pagrindinius kelis žingsnius galėsite apsisaugoti, turėti jūs turite turėti slaptažodžius ir atnaujinti nuolat antivirusinę programinę įrangą. Ir tai jau leidžia 80 procentų apsaugą garantuoti. Ir mes visą informaciją verčiame į daugelį kalbų, kad jinai būtų visiems prieinama. Spalį ėmėmės saugesnio interneto iniciatyvos ir visą tai paskelbta internete. Labai svarbu, kad žmonės suprastų Twitterio sąskaitos, e, Twitterio turėjimas e, yra ir naudojimasis to Twitteriu, tai nėra kažkokie ypatingo sudėtingumo techniniai dalykai, tai yra prieinama visiems. Mes taip pat specialistų, mokslininkų gauname rekomendacijas ir bandome jas įgyvendinti. Europolė yra e, tie patariamieji tinklai, tai e, yra mūsų bendradarbiavimas su geriausiais universitetais šioje srityje. Jie e, pateikia mums rekomendacijas ir mes tą atspindime, taip pat turime ryšių su pramonės, tos srities specialistais, bendradarbiaujame su interneto paslaugų tiekėjais, su programinės įrangos kuriejais ir kreipiamės į juos, jei reikia patarimo, keletą kartų per metus su jais susitinkam. Taip pat ETM tą kenksmingą programinę įrangą, e, kaip su jie kovoti. Čia irgi remiamės tiek mokslininkų, tiek kuriejų, tiek šios ryties specialistų paslaugomis užkodavimas. Kodavimas, tas irgi buvo minėta, aš labai pasisakau už kodavimą. Tai pagerina situaciją, ir kodavimas yra iš tiesų labai veiksminga ir efektyvi priemonė. Ir mes turime iš tiesų būti efektyvesni, gerinti savo techninės e, pajėgas. Ir turėtume labiau pasinaudoti kompiuterinės debesijos galimybėmis, kvantum kvantiniai kompiuteriai ir atitinkamas kodavimas paremtas kvantinė kompiuterija irgi jau yra kito aukštesnio lygio kodavimas ir tuo norime naudotis, bet apskritai žmonės turi labiau suprasti situaciją ir, ir protingiau ap, bandyti apsisaugoti. Klausimai susiję su teisės aktų harmonizavimu. Ta jodoji rinka, mano nuomonė, turi būti ištirta. Ir čia, manau, turime vykdyti e, tokias e, operacijas. Kaip? Bandyti įsidėkti į, į tų nusikaltelių tarpą. E, Ir ne visos valstybės tą leidžia. Tai čia iš tiesų reikia koordinuoti pastangas, pavyzdžiui, su EC3, e, pasižiūrėti, e, kas geriausia galėtų tokių priemonių imtis. Toliau kibernetinės atakos, E, kibernetiniai nusikaltimai e, yra naudojami įvairiem tikslam, komercinės naudos, bet taip pat kibernetinėmis atakomis galime naudotis ir terorizmo tikslų siekiant. Ir čia kalbėdami apie kibernetinių atakų prevenciją, kovą su jomis, tai apimame pačias įvairiausias rytis, pradedant nuo e, komercinės naudos siekimo, e, seksualinio išnaudojimo, terorizmo ir taip toliau. Ir aišku, tai, kad dabar ar, daug kas naudoja daiktų internetą. Tai tai irgi daro tą daiktų internetą pažeidžiamą tokiam kibernetiniam atakuotojam. Mes turim sukurti paskatas e, pramoniai, kad kurtų e, saugius prietaisus, kad, kad jų apsauga jau būtų e, jų neatskie, neatsiejama dalis. 15 milijardų prietaisų dabar yra, 20 metais bus 30 milijardų prietaisų, kurie, prie kurių bus galima prieiti per internetą. Tai turime suprasti, kaip šie dalykai yra svarbus. Sakėte apie e, tą, tą naują horizontą, kuriame yra kibernetiniai nusikaltimai, nėra, nebėra jokių horizontų, jokių skiriamųjų linijų. Tie kibernetiniai nusikaltimai gali būti visur ir mes turime kovoti su jais. Buvo klausima, kaip galėtume prevenciją užtikrinti. Manau, kad vaikus turime nuo, nuo kūdikystės, nuo ankstyvos vaikystės tinkamai šviesti, mokyti nes trimečiai jau dabar žaidžia su kompiuteriais ir išmaniaisiais prietaisais ir turime siekti, kad tie prietaisai programos būtų vaikam patrauklus ir kad jie išmoktų apsisaugoti. Lygiai taip, kaip žinome, kad jei vaikas nenori nuskesti, turime jį mokyti plaukti. Tai dabar turime pagalvoti, kaip ES veiksmingiau, efektyviau mokyti vaikus. Ir tie ištekliai tikrai turi patekti į mokyklas nuo pat m, mm, pirmųjų klasių, nuo ankstyvos e, vaikystės. Ir tai be kita ko bus naudinga ir ekonomikai. Technologijos pasikeitimai turime vėlgi dirbti su specialistais, su mokslininkais. Horizontas 2020 e, programa, čia yra numatyta labai daug lėšų ir iš tiesų jas reiktų kuo veiksmingiau panaudoti. Aš manau, kad tos privačios ir viešosios partnerystės yra labai svarbi priemonė investuojant į pramonę, užtikrinant įmonių socialinę atsakomybę ir mokant žmonės bei stiprinant policijos pajėgumus. Apie to žmonės, e, kurie informuoja informatorius, taip vadinamus whistleblowers. Manau, kad ta informacija yra labai svarbi ir tos atitinkamos programos yra labai svarbios tyriant kibernetinius nusikaltimus, nes tie kibernetiniai nusikaltimai dažnai daromi e, tokių paprastų žmonių, kurie turi visas reikalingas žinias. Ir jei kalbame apie atakas, išpolius prieš ypatingos svarbos nacionalinės infrastruktūras, tai čia yra labai svarbi sritis. Ir čia e, galbūt kai kurie internetiniai nusikaltimai yra nauji, bet kovos metodai su jais m, mm, puikiausiai tinka ir įprastiniai. Ir teisė sauga tikrai nepajėgi spręsti visų šių problemų. E, čia reikia visapimančio reagavimo privačios ir viešosios partnerystės ir visų suinteresuotųjų šalių įtraukimo. Dažnai sakoma, kad šios ryties įmonės nebendradarbiauja, bet dabar situacija pasikeitė ir tiek įmonės, tiek finansinės įstaigos e, yra pasirengę bendradarbiauti, nes anksčiau e, e, finansinės institucijos ir Europolas kaip ir sėdėdavo už skirtingų e, stalų ir vieni kitus kritikavo, o dabar mūsų pozicijos artėja, mes dirbame kartu ir manau, kad viso to potencialas yra labai didelis, o iš parlamento prašyčiau, kad skatintų uh, Mm, pramonę e, efektyviai užsimti e, tokią prevenciją. E, seksualinis išnaudojimas internete. Tėvai turi šviesti ir mokyti vaikus, bet tėvai turi turėti tam reikalingus išteklius. Ir kaip jau ne vieną kartą sakiau, vaikai dažniau e, daug paprasčiau mm, gaudosi technologijose negu jų tėvai. Pavyzdžiui, Škotijoje e, vykdėme 12-mečiam, e, 11-mečiam pagrindinių kibernetinio apsaugos priemonių programą. Ir tada tie vaikai galėjo apmokyti savo tėvus Tai tokia yra situacija, kai 12-mečiai vaikai gali išmokyti savo tėvus ar senelius tų pagrindinių apsaugos dalykų. Ir aš labai norėčiau, kad Škotijos patirtim ir pavyzdžių pasinaudotų visą Europos Sąjungą, nes tai vienas iš puikių būdų, kaip uh, vyresnio amžiaus žmonės, apmokyti kibernetinio saugumo. Ir galiausia, jūsų klausimas, pirmininkė, dėl teisėkuros aspektų. Taip yra Budapešto konvencija, kuri sukuria mum bendradarbiavimo pagrindą. Bet tik dvi valstybės narės kol kas. Uh, pasirašė šią konvenciją. Aš norėčiau, kad vyktų glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, ypač bandant infiltruotis į nusikaltelių gretas. Eurojuste turime labai talentingų specialistų, teisininkų, kurie turi taip pat visą reikalingą techninį Mm, žinių pagrindą. Ir manau, Eurojustas būtent ir yra ta mm, priemonė, ta, ta agentūra, per kurią galėtume daug efektyviau bendradarbiauti. Tai tiek būtų klausimų, kuriuos aš pasižymėjau. Labai dėkoju, e, gerbiamas ponė Vilsonai, už tai, kad taip išsamei atsakėte į pateiktus klausimus ir netrukus atvyks komisijos atstovas ir kviečiu visus naudotis EC3 Europol Twitteriu. Taigi skatinu kolegas naudotis tuo Twitteriu. Žinau, kad jūs tik pradėjote šį darbą šiame postė ir linkiu jum kuo didžiausios sėkmės. Dėkui, pirmininkė. Uh, Kolegos, padarykim trumputę pertraukėlę. Laukiame uh, komisijos nario King. Jis atvyks uh, pusę vienuolikos, taigi padarykime dešimties minučių pertraukėlę.

Dear colleagues, we're going to uh, begin on point seven. Um, we only have one hour fifteen minutes. Uh, tik valandą penkiolika minučių turime, todėl aš uh, e, nedėlsiant siūlau pradėti. Septintas klausimas. Struktūrinis dialogas su saugumo, už saugumo sąjungą atsakingu komisijos nariu Seru Julianu Kingu. Mano įžanga bus labai trumpa, kad jūs turėtumėt kuo daugiau laiko padiskutuoti ir pateikti klausimus. Komisijos narys Kingas uh, buvo uh, išklausytas Europos parlamente rugsėjo mėnesį, tada jau jis pasakė, kad norėtų ateiti į mūsų komitetą ir padiskutuoti su mumis kuo greičiau. Ir čia jis teisina savo pažadą. Daugelis jūsų turbūt matėte, kad jis kol iki šiol labai aktyviai dirbo, su daugeliu iš jūsų susisiekė e, individualiai ir aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau į mūsų komitetą jis galėjo ateiti pirmą kartą. Aptarsime uh, E, prioritetus saugumo sąjungos rytyje, e, struktūrinio dialogo kontekste. Taigi dabar aš e, galiu pasakyti, kad pirmiausia išklausimėsi komisijos nario, paskui suorganizuosime tokį klausimų raundą, koordinatorių juos pateiks, o po to kolegos galės pasisakyti, kurie tik norės. Prašyčiau kiekvieną koordinatorių kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės, tą patį e, taikysime reikalavimą ir parlamentarams, kurie nėra koordinatoriai. E, po to turėsime, e, jeigu liks laiko, galėsime leisti jums iš naujo paklausti, bet dabar prašau neviršyti dviejų minučių. Komisijos narys turbūt man padės jūs suvaldyti. Jam dabar 10 minučių ir po to žodis bus auditorijai. Ačiū, ačiū pirmininkė už pakvietimą. Kaip jau anksčiau sakiau, mano atskaitomybė jums yra labai svarbi mano pareigų dalis. Džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę į jūs kreiptis, kiekvienam iš jūsų jų atskirai esu sakęs ir dabar galiu visiems bendrai pasakyti. Jeigu norite e, pateikti man kokių klausimų, prašom susisiekti tiesiogiai. Aišku, tokie formalų susitikimai irgi yra įmanomi, formaliai irgi galite klausti. Ši savaitė labai svarbi. Praėjo lygiai metai po Paryžiaus išpolių. Turbūt visi dar prisimename baisius Bataklano, restoranų, kavinių vaizdus. E, lapkričio 13-osios penktadienio e, naktį ir aš pats, kaip ir jūs turbūt, pirmiausia galvoju apie tuos žmonės, kurie vis dar kenčia nuo to, ką patyrė tą naktį. Galvoju apie pačius sužeistuosius žmonės, kurie neteko savo artimųjų, savo draugų, tuos, kurie nukentėjo didelį psichologinį šoką, šoką per tuos baisius išpolius. E, Paryžiuje e, pagalba aukoms buvo labai įspūdinga, buvo suteikta nedelsiant, greitai ir veiksmingai. Tai yra pavyzdys tam, ką mes dabar bandome sukurti visos ES lygmenių. Pasiekėme e, kovos su terorizmu direktyvų e, diskusijų paskutinius etapus ir ten pirmą kartą yra konkrečiai aptariamos teroristų aukos Ateityje, jeigu tik įvyks koks išpulis, nukentėjusiai aukos turėtų iš karto susilaukti tikslinės pagalbos. Praktinė pagalba, informacija apie jų teisės, psichologinė, emocinė parama turėtų būti suteikta. Tai yra svarbus pokytis, kuris yra e, tiesiogiai susijęs su žmonėmis, kurie tiesiogiai nukenčia per tokius baisius išpolius. Vis tik tai, nepaisant per pastarosius metus pasiektos pažangos, dėl tvarios ir veiksmingos saugumo sąjungos, teroristų grėsmė išlieka labai uh, aktuali. E, ji ir toliau uh, rūpi visiems žmonėms be to dairos. Ir aš manau, kad dar kartą galiu pakartoti, kad padėtį galime pakeisti, jeigu baigsime dėrėti šiais metais dėl trijų tekstų kurie dabar mums pateikti. Šengeno e, sienų kodekso pakeitimas, kuris užtikrintų visų kertančiųjų išorės sieną e, sisteminę kontrolę. Mano nuomonė tai yra labai svarbu, žinant, e, kokį pavojų kelia be kita ko sugrįžtantis e, vadinamiai užsienio kovotojai. Kovos su terorizmu direktyva, apie kurią aš kalbėjau, taip pat yra labai svarbi, ji užtikrintų vienodas veikimo taisyklės e, baudžiamojoje teisėje. E, E, kovojant su tais žmonėmis, e, kurie siekia piktavališkai keliauti į Iraką ir Siriją. Ir galiausiai tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl šaunamųjų ginklų direktyvos iki metų pabaigos. Ir užtikrinsime, kad pavojingiausi pusiautomatiniai ir automatiniai ginklai nebūtų apyvartoje ir nebūtų lengvai prieinami civiliams vartotojams. Bendrai suprantame, kad reikia toliau dirbti dviem frontais. Visų pirma, turime galvoti, su, kovoti su ta erdve, joje veikia nusikaltėliai ir teroristai. Kitas dalykas, turime stiprinti savo atsparumą kad mes sumažintume teroristų ir nusikaltėlių veikimo erdvę, Europos komisija sukūrė programą, kurioje yra numatyti tolesni veiksmai. Visų pirma, reikia toliau stiprinti mūsų saugumą prie išorės sienų. Jau minėjau, kad būtina sukurti sisteminės patikros e, sistemą, mechanizmą. Kitas dalykas, e, papildant dabar numatytą atvykimo ir išvykimo sistemą, kitą savaitę Europos komisija siūlys Europos e, keleivių informavimo ir autorizavimo sistemą. Pagal ją bus numatomi iš ankstiniai patikrinimai asmenims, kurie ketins išvykti į trečiasią šalis arba įvažiuoti į Šengeno erdvę. Gruodžio mėnesį Europos komisija pateiks pirmąjį paketą dėl Šengeno informacijos sistemos e, techninio pakoregavimo, pagerinsime jos e, darbą ir tai daroma e, remiantis aukšto lygio ekspertų grupės išvadomis, apie kurią netrukus pakalbėsiu. Bet greta išorės sienų saugumų turėsime spręsti problemas, kurios rūpi daugeliu jūsų pagristai. Tarp jų ir kelionės dokumentų saugumas. E, ir e, kitų e, kovos su nusikaltėliais dokumentų slaptumo užtikrinimas. Mes patys turime užtikrinti gerą finansavimą. Aš žinau, kad yra pradėti renkti pakeitimai pinigų plovimo direktyvai ir Europos komisija pradės įgyvendinti veiksmų planą dėl kovos su teroristų finansavimu. Ir gruodžio mėnesį bus pateiktas paketinis pasiūlymas dėl e, nusikalteliško pinigų plovimo, kovos su nelegaliomis prekėmis ir e, E, turto užšaldimo ir konfiskavimo orderių abipusio pripažinimo dokumentų. Tuo pat metu mes turime kovoti su terorizmo šaknimis, e, turime kovoti su radikalizacija. Tokie darbai e, staigiai rezultatų neatneš, bet jie yra labai svarbus ir tą turime daryti. Čia svarbiausia darba atlieka uh, E, žemiausias bendruomenės ligmuo, bet ES gali užtikrinti keitimąsi geriausią praktiką. Tuo tikslu rytoj vyks aukšto lygio konferencija e, kurioje e, susirinks aukščiausio lygio ekspertai, specialistai ir bus įvertinta tai, kas yra nuveikta iki šiol. Be to pateiksime tam tikrų gairių tolesniam darbui šioje srityje per šią konferenciją RAN um, um, centro, e, profesionalų centro atstovų bus ir bus pristatyti e, pagrindiniai veiklos instrumentai. Europos komisija paskelbs e, keitimosi geriausią praktiką e, duomenų bazę. Ir e, taip pat paskelbs programą, kuri leis jauniems žmonėms aktyviau dalyvauti kovoje su radikalėjimu. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite e, patys aktyviai prisidėti prie šios svarbios darbo tvarkės realizavimo. Kaip jau sankiau, lygiai taip pat turime investuoti į mūsų pačių atsparumo didinimą. Tam turėsime sustiprinti ES agentūras, apie tai jau esame anksčiau kalbėję. Per pasarasias šešias, septynias savaitės aš turėjau galimybės apsilankyti Europolo, Eurojusto, Euro, EULISOS e agentūrose, kurios yra mūsų partnerės ir savo akimis mačiau, kaip jos dirba. Man padarė įspūdį jų darbo kokybė ir darysiu viską, ką galiu, kad paremčiau tas agentūras tiek, kiek reikia. Be to turime išnaudoti Europolo naujosios teisinės bazės e, sukurtą potencialą, tai e, pirmiausia yra susijęs su nauju kovos su terorizmu centru. Ir šį mėnesį dar aptarnėsime e, visus susijusius klausimus e, nuodugniau. Turime pagalvoti ir apie Eurojusto vaidmens sustiprinimą kovojant su terorizmu. Vyko labai gerų diskusijų su ministrais praėjusį mėnesį Luksemburgė įvykusioje ministrų taryboje ir aš mielai su jumis tą temą taip pat padiskutuosiu, kai išgirsiu jūsų nuomonių. Kaip jau anksčiau esame aptarę, mano įgaliojimų viena iš svarbiausių dalių yra dėmesys įgyvendinimui ir įgyvendinimo užtikrinimui. Aš tai vertinu labai rimtai. Čia mes nekalbam tik apie pažeidimus. Čia mes nesusėdome tam, kad pritrauktumėm pinigų. Nors aš e, nesu e, prieš e, pažeidimų E, išaiškinimą, kai tai yra reikalinga, bet mes turime ir toliau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis įgyvena tai, dėl ko susitarta. Kaip tik šiuo metu remiame destalų ES PNR įgyvendinimo planą, kuris leis įgyvend... išspręsti problemas, kuris, kurios iškilo e, ar iškils veiksmingai gyvenant PNR e, reglamentą iki 2016 metų, tą reikės padaryti. Be to turėsime toliau uh, aukšto lygio ekspertų grupėje dėl informacijos sistemų ir jų saveikumo darbą tęsti. Šioje grupėje yra galvojama, kaip pagerinti duomenų kokybę, kaip užtikrinti policijos, pasieniečių E, ir kitų teisės saugos pareigūnų prieiga prie konkrečių duomenų, bet to yra galvojama, kaip sukurti e, bendrą paieškos portalą ES, centralizuotą ES duomenų bazę, aišku, nepakeičiant e, taisyklių dėl prieigos ir jų naudojimo. Tam, kad šis darbas vyktų sparčiau, aš paprašiau, kad aukšto lygio ekspertų grupė pateiktų pirmąją tarpinę ataskaitą jau gruodžio mėnesį. Taigi aš e, tikiuosi, kad turėsiu galimybę apie tai su jumis šiek tiek vėliau pasikalbėti. Ir dar vienas pasivėjimas ir tink, pirmininkė, aš suprantu, kad aš jau per ilgai kalbėjau, bet aš dar norėčiau sugrįžti prie savo įsipareigojimo, kurį išsakiau per pirmąjį susitikimą pasakiau, kad atliksime kovos su terorizmu politikos išsame analizę ir vertinimą. 2011 m. parlamento rezoliuciją su dideliu susidomėjimu perskaičiau, ji yra labai detali, ten yra tokių toli siekiančių rekomendacijų dėl to, kokį toks vertinimas turėtų vykti. Ir galiu pasakyti, kad mano tikslas yra sukurti e, pirmasias išvadas iš šios diskusijos. Pasvėrus e, to, e, tos politikos efektyvumą ir veiksmingumą apsaugant e, mūsų piliečius. Ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta jau kitų metų pradžioje. E, kartu dirbdamas su jumis ir kitais, e, kitomis institucijomis, mūsų partnerėmis bei visuomenė, visuomenės pilietinėmis organizacijomis, norėčiau suorganizuoti visą eilę seminarų, kad galėtumėm uh, pasverti, kaip tą galėtumėm geriau padaryti. Per artimiausius mėnesius tą nuveiksime. Ačiū, ačiū uždėmesi, ačiū už galimybę su jumis pasikeisti nuomonėmis šiandien. Ačiū komisijos nariai, labai daug norinčių pasisakyti. Baigiu sąrašo sudarinėjimą. Prašau, daugiau užsirašyti nebegalima. Kalbėkit nelgiau kaip po dvi minutės, kad komisijos narys turėtų laiko sakyti pirmiausia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 atėjote dar kartą ir džiaugiuosi, kad e, per pastarosius mėnesius tengiatės pagerinti saugumo padėtį ES. Mes visoje ES vis girdime, e, kad e, yra bandoma supainioti migraciją ir terorizmą. Man atrodo, kad pagrindo tokias sąsajas daryti nėra. Migracija ir terorizmas yra du skirtingi dalykai, kuriuos reikia skirtingais būdais sureguliuoti. Aš žinau, kad jūs, gerimas komisijos nariai, lygiai tą patį galvojate, kaip ir daugelis iš šio komiteto narių. Uh, Bet e, būtent prieš tokius, tokį mąstymą mes turime priešintis. Mes e, slėptumėme, slėptume galvą smėlyje ir leistume teroristams klėstėti, jeigu mes sakytumėm, e, kad E, terorizmo veiklos Europoje nėra. Mes suprantame, kad e, saugumo baimės egzistuoja tarp mūsų piliečiai, terorizmo grėsmė egzistuoja ir valstybės turi tenkinti e, joms tenkančias prievalės, kad tos terorizmo baimės būtų mažiau ta įvažiavimo išvažiavimo sistema ir informacijos sistemos pagerinimas yra būtinas. Tai pirmiausia būtų orientuota į trečiųjų šalių piliečių įvažiuojančių Europos Sąjungą. Tikrinimas, man atrodo, kad tai būtų pagrįsta, moderni ir būtina priemonė. Tuo pat metu, kai gal artėjame prie Paryžiaus išpolio metinių, mes turime pasverti, ką galėjome pasimokyti ir pasirūpinkime, kad mūsų teisėsaugos institucijos ir visi, kam to reikia, galėtų keistis duomenimis. Uh, E, apsaugoti tos duomenys ir kad jų informacijos sistemos būtų saveikios. Toli gražu to dar nėra. Mūsų piliečiai turi pasitikėti sistema, kuri egzistuoja prie mūsų išorės sienų. Tik taip mes e, vienu žingsniu pralenksime teroristų tinklų veiklą. Man atrodo, kad Europos komisijos pasiūlymai šio požiūrį yra geras žingsnis į priekį. Dėkoju. Po terorizmo išpolių, apskritai saugumo situacija pasikeitė. Ir turime patikrinti visas esamas priemonės, kokiu priemonių nebereikia, kokias reikia atnaujinti, kokias reikia sustiprinti ir padaryti efektyvesnėmis. Ir tik tuomet mes galėsime sužinoti, ar mums reikia kažkokių papildomų priemonių spręsti naujiems iššūkiams ką mes čia girdime, tai pirmiausia girdime tą trečią etapą. Kalbam apie e, naujas priemonės, pavyzdžiui, keliaivių duomenų įrašą. Pernai po pirmų turizmo išpūlių supratome, jog trūksta dalymos informacija valstybių narių viduje ir taip pat ypač labiau trūksta dalymosi tarp valstybių narių. Ar išmokome tą pamoką? Nesu to tikra. Taigi dalymasis informacija e, valstybės narės viduje ir tarp valstybių narių čia aš nematau didelių pokyčių. Klausimas yra, ar turime kokios nors įtakos, kad galėtumėm tikrinti tai dėl skaičiaus ir kvalifikacijos e, policijos darbuotojų, kad jie galėtų spręsti tuos iššūkius. Antra, dėl dalymosi informacija mums reikia iš gilesnio supratimo tų skirtingų struktūrų ir policijos darbo metodų valstybėse narėse. Mes turime stiprinti Erasmus programą tarp policijos darbuotojų, ne vien aukščiausių lygių, bet tarp tų policininkų, kurie atlieka darbą kiekvieną dieną. Mums reikia daugiau bendradarbiavimo, daugiau jungtinių tyrimų komandų, kad galėtum geriau suprasti problemas ir keistis duomenėmis kasdieną savo praktinėme darbe. Dėl gyvendinimo jūs paminėjote bet ši sistema turi būti įgyvendinama, geriau panaudojama. Kila klausimas, kaip toli esame nuėję? Ar galime įrodyti, kad naujos priemonės, kaip keliaivių domenų įrašai, PNR, Jūs sakote, kad reikia užtikrinti gyvenimą tos sistemos, bet mano klausimas toks, ar esame tikri, kad ta sistema duos papildomos naudos? Aš kol kas nesu to tikra valstybės narės jie netiki. Ir jos tikrai neskuba įgyvendinti šios priemonės, nors jos yra prašomos tai padaryti. Aš esu įsitikinusi, kad pirmiausia mums reikia pagerinti visas kitas priemonės prieš leidžiant pinigų šiai naujai priemoniai. ECR, ECR frakcijos vardu. Aš, ponas Galandano, aš esu jūsų klausęs, koks jūsų nuomonės dėl komisijos pasiūlymo, dėl nuės direktyvos, dėl šonamųjų ginklų? Ir dabar aš norėčiau pakartoti tą klausimą ir būčiau dėkingas, jeigu atsakytumėte konkrečiau. Ne vien sakytumėt, kad reikia sąžiningo ir subalansuoto rezultato. Ar komisija ir toliau atkakliai reikalaus visiško draudimo ar konfiskavimo pusiau automatinių sportinių šautuvų, nepaisant to, kad ši pozicija buvo labai kritikuojama tiek Europos parlamente, tiek Europos ministrų taryboje. Nepaisant fakto, kad nėra jokio kriminologinio tyrimo, kuris patvirtintų, kad teisė tai įsigyti ir turimi tokio tipo ginklai keltų kokią nors grėsmę visuomenės saugumui. Ar komisija mano, kad reikėtų pradėti gerbti ES principus susijusius su gera teisėkura. Iš jūsų pirminių įžanginių pastabų susidariau įspūdį, kad jūs entuziastingai vertinate komisijos pasiūlymą, bet aš tikiuosi, kad mano įspūdis yra klaidingas. Ačiū. Dėkuoju. Aldi vardu, ponia Vikstrom, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju gerbiamas komisijos nary, kad šiandien atvykote pas mus Man labai malonu, kad jūs jau esate įsipareigojęs e, gyvendinti struktūrinį dialogą su mūsų komitetu. Tai tikrai reikia. Ir jūsų portfelis, jūsų veiklos sritis mums yra labai, sritis, labai svarbus. Aš kaip e, sugedusi plokštelė galėčiau skambėti, bet vis tiek nori, noriu dar kartą iškelti šį klausimą. Tai yra klausimas susijęs su keitimusi, keitimusi informacija, nes tai yra esminis elementas užtikrantis saugumo sąjungą džiaugiuoju, kaip mano kolegos, kaip Roberto Metsola iškėlė tą klausimą. Yra svarbu, kad būtų dalyjamasi informacija efektyviai, veiksmingai. Ir mes nekalbame apie tai, kad reikėtų sukurti bendrą Europos duomenų bazę ar išplėsti duomenų rinkimo priemonės. Čia mes kalbame tik apie faktinį, aktualių duomenų keitimąsi tarp valstybių narų, duomenų susijusių su teisėjai sauga ir taip pat keistis analitinio pobūdžio informaciją Europos lygių. Pranešimo gale kalbėjote apie ES PNR direktyvą. Ir mes tikrai apgalėstavome, jog valstybės narės labai menkai tame dalyvauja. Džiaugiamės jų susipareigojimu įgyvendinti šią direktyvą, padaryti tai prioritetu. Bet mes visi žinome, kad pridėtinė vertė įkurti 28 skirtingas duomenų bases Čia efektyvumas, sakyčiau, būtų ribotas, o galbūt ir visiškai nenaudingas. Jeigu rezultatų analizė dėl PNR duomenų nebus aktyviai tais duomenimis keičiama tarp valstybių narių, tai neturės naudos. Tai vienas iš mūsų prioritetų dėrybinėme procese, bet turime įvertinti ir tam tikrą veidmainiškumą iš tarybos pusės. Mano klausimas toks, kokių ketinatės imtis ketinate imti konkrečių veiksmų, remiant valstybę narės įgyvendinant ES PNR direktyvą, siekiant užtikrinti, kad aktuali informacija, e, kuri yra išanalizuota, kad jie būtų optimaliai ir veiksmingai keičiamasi tarp valstybių narių. Mano frakcijos vardu mes taip pat pateikėme pasiūlymus dėl nuostatų, kurios užtikrintų pareigą atlikti tyrimus kai yra pateikiama aktuali informacija, kad tai būtų teisėkuros proceso dalis dėl būsimos, būsimos direktyvos skirtos kovai su terorizmu. Norėtume sulaukti tarybos pozityvaus požiūrio šį pasiūlymą. Ir labai svarbu, kad pareiškimai būtų perkelti į konkrečius teisė, teisėkuros aktus. Ir čia mums reikalingas ir jūsų pritarimas. Linkime jums sėkmės diskusijose su valstybėmis narėmis šio klausimu. Ačiū. Guoja frakcijos vardu. Norėčiau pasveikinti poną Kingą atvykus pas mus. Noriu atkreipti dėmesį du dalykus. Pirmiausia, deradikalizavimas. Galiu prisiminti, kaip jūs sakėte, Juk yra svarbu, kad imtumėmės priemonių dėl derekalizavimo ir deradikalizavimo ir pateiktume pasiūlymus. Bet jūs nieko apie tai nepasakėte. Koks jūsų požiūris yra? Ką jūs siūlytumėte, siekiant deradikalizuoti? Jeigu nespręsime šio klausimo, išliks tos pačios saugumo problemos, mes jų neišspręsime. Antras dalykas, jis jau buvo paminėtas. Tai yra saugumo priemonių patikrinimas. Gerai, jeigu norite tai padaryti kitų metų pirmą pusmetį, jūs norite įvertinti tas e, saugumo priemonės, jas išanalizuoti, bet aš noriu jūs, jūsų paklausti, kaip ketinate tai padaryti, kokiais kriterijais vadovausitės ir ar esate pasirengęs panalizuoti tas priemonės, kurios galbūt e, konfliktuoja su teisės aktais. Pavyzdžiui, turime PNR susitarimą su Kanada. Tai yra labai kritikuojama ir to, tokie susitarimai netgi gali būti atmetami ir kokios galėtų būti viso to pasiekmes. Mes turėtum kritiškai patikrinti PNR susitarimą ir būti pasirengę atsimti, jeigu tai prieštarauja mūsų teisės aktams. Ar jūs ketinate taip, tai daryti, ar tai bus jūsų vertinimo dalis? O gal jūs tik tai žiūrėsite, ką jūs galite papildyti, ką galite naujo įvesti į dabartinę sistemą? Aš manau, kad reikėtų kritiškai vertinti dėl tam tikrų prie, priemonių ir jas atsimti, jeigu jos prieštarauja mūsų teisės aktams, nes kitaip tai gali patekti Europos teisingumo teismą. Toliau, ponia Argentini, Žaliųjų vardų. Komisijos nari Kinga, manau, kad mūsų nuomonė išsiskiria, kaip apsaugoti Europą. Jūs pateikite mums daug pavyzdžių, kaip mes ketiname kontroliuoti mūsų išorės ir vidaus sienas. Bet jeigu pasižiūrėtume į ilgą sąrašą terorizmo išpolių Europoje ir pasižiūrėtume, kad tie teroristai, ar jie turėjo Europos pasą ar ne, tai daugeliu atveju jie turėjo Europos pasą. Manau, kad tai yra susijęs su mūsų visuomenė. Jūs kalbate apie visuomenės atsparumą, bet mūsų atsparumas turėtų būti siejamas su deradikalizavimu. Mes turime suteikti žmonėms ateitį perspektyvą ES. O jeigu mes e, sustiprinsime saugumą tik tai kertant sieną, tai tas rezultatas nebus veiksmingas ir mūsų visuomenė nebus pakankamai atspari norėčiau, kad jūs pamastytumėt, pagalvotumėt apie pasiūlymus susijusius su deradikalizavimu. Jūs kalbėjai, buvo kalbama apie kodavimą, jūsų klausime mes apie tai kalbėjome. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad komisija atsisakė idėjos reglamentuoti prieigą prie koduotų duomenų? Paaiškinkite mums savo poziciją. Mes pritarėme, kad reikia įgyvendinti politikos kryptis susijusią su kova su terorizmu. Mes kaip parlamentas dalyvaujame tame. Toliau, pinigų plovimo direktyva taip pat susijusi su tuo. Pranašėjas išlybė, antrasis pranešėjas išlybė. Taip pat apie tai kalbėjo dabar tas e, pranešimas jau yra atiduotas vertimui, bet yra labai sunku dirbti Kai kalbam apie terorizmo finansavimą, gal penktą kovos su e, pinigų plovimų direktyvą. Reikia vertinti pačią problemą ir vertinti veiksmingus kovos metodus. Bet čia mes esame bejėgai. Europos komisija turi visus duomenis apie apie visus duomenys dėl terorizmo finansavimo. Parlamentas neturi priego, priegos prie tų duomenų, tos informacijos. Ir čia yra problema. Kol Europos parlamentas negaus daugiaus informacijos, tai mes tiesiog negalime imtis jokių sprendimų. Ir sėkimas tų pinigų srautų taip pat nėra sprendimas. Aš jūs raginu atsakyti tai. Pirmininkas. Raginu komisijos narį atsakyti dabar patikėtus klausimus, po to antrą klausimų raundą išklausysime. Ačiū, pabandysiu pasistengti atsakyti į klausimus, kurie yra gana plataus pobūdžio, labai įvairūs. Dėl klausimų susijusio su migracija ir terorizmu. Aš tikiuosi, kad mes visi vienodai suprantame šios klausimus ir kaip apie juos kalbame. Tai yra, kad yra problemų susijusių su migracijos rautų valdymu ir šie klausimai yra visiškai skirtingi ir kitokie nei problemos susijusios su terorizmu. O jeigu suplakate visą tai į vieną, tai tik tai leidžiate propagandai toliau vystytis ir skatinate populizmo judėjimus, kurie, kurie siekia suplakti terorizmo grėsmę su žymiai platesniais dalykais, pavyzdžiui, su problemomis susijusiamis su migrantų srautais. Aš pritariu tam, ką sakė mm, kalbėtoje ir labai svarbu, kad mes nuosekliai savo įvairiose e, pasisakymuose ir pareiškimuose aiškiai darytėm skirtumą tarp šių dviejų dalykų. žmonės, kurie dirba su Daesh, tie, kurie siekia sugrįžti į Europos Sąjungą, naudodamėsi tais pačiais maršrutais kaip ir migrantai, tie radikalizuoti asmenys. Ir dėl to yra svarbu, kad žmonės labai aiškiai žinotų, kokiu priemoniu mes imamės siekdami stiprinti mūsų kontrolės priemonių skaidrumą ir efektyvumą atvykimo į ES taškuose, nes tai yra dalis atsakymo tiems, kurie bando suplakti migracijos e, problemas ir terorizmą į vieną. Būtina užtikrinti veiksmingą kontrolę atvykimo taškuose dislokuojant e, Europos pakrančių ir pasienio apsaugos darbuotojus. Visat, pirmiausia, tai susijęs su Graikija ir Italija. Ir šią progą norėčiau labai pasidžiaugti to, tomis pastogomis, kurias deda Italijos ir Graikijos institucijos. Italija labai padidino e, dokumen, dokumentavimo ir pirštų nuėmimo statistiką tai yra pozityvus dalykas. Taip pat Europolas vietoje Graikijoje vykdo savo darbą ir labai netrukus tai pradės daryti ir Italijoje, siekiant padėti nacionalinėms institucijoms, kai to reikia, kai tai yra pagrysta atlikti antrinius patikrinimus, kai atvykstantis asmenys suteikia pagrindo, kad būtų antrą kartą jie būti apklausiami ir tikrinami. Mes taip pat kalbėjome ir apie kitas priemonės. Pavyzdžiui, Šengeno sienų kodekso sustiprinimas, direktyva dėl kovos su terorizmo atvykimo ištvykimo sistema ir kitos. Mes turėtumėm įtikinamiau kalbėti kovoti su Daesh propagandos atstovais, su populistais, kad galėtum atskirti migracijos ir terorizmo aspektus. Bet aš visiškai pritariu poniai Argentinį, kai jinai sako, kad mes negalime saugoti tik mūsų išorės sienų. Tai, tai nėra vienintelis mūsų tikslas. Mes taip pat turime ir stiprinti mūsų visuomenės atsparumą ir kovoti su radikali, radikalėjimu ir taip pat dirbti derakali, deradikalizavimo srityje. Aš dirbu šioje srityje ir toliau tai darysiu, nes man tai yra e, labai svarbus prioritetinis klausimas. Rytoj mes e, rengiame konferenciją. Ten kalbėsime apie veiksmingas struktūras įsikešimo struktūras ir, ir planus. Bus organizuotas dalymasis geriausia praktika, raginsime valstybės narės sukurti ir paremti geriausios patirties e, saugyklą, repozitoriumą kad galėtume per tą saugyklą duomenų surasti mums e, reikiamus aktyvistus asmenys, pasinaudoti jų geriausią patirtimį. Taip pat e, nacionalinių kontaktinių asmenų tinklą sukurti, kad bet kas žinotų, į ką kreiptis ir gauti pagalbos iš kolegų, kai to prireiks. Taip pat pradėsime naują iniciatyvą Ren Young, kurios tikslas yra įgalinti ir paskatinti jaunus žmonės vaidinti aktyvų vaidmenį e, radikalizavimo, radikalizavimos ir radikalėjimo prevencijoje. Tai darysime per švietimą, per kitas priemonės, dirbdami su jaunimu. Ir aš esu įsitikinęs, kad geriausi mūsų darbo ambasadoriai darbo su jaunimu yra pats jaunimas, patys jauni žmonės. Mes juos turime įtraukti, visapusiškai įtraukti į radikalėjimo problemos sprendimą. Toliau dėl PNR. Nenorėčiau atnaujinti tų diskusijų, kurios jau buvo, kai jūs formulavote savo požiūrį dėl keliaivių domenų įrašo PNR Tikrai ne visi aspektai, dėl kurių sutarta, yra tobuli, yra trūkumo, bet ką aš norėčiau daryti, kokio kito žingsnio norėčiau imtis ir tai būtų pirmas žingsnis vertinant to, dėl ko buvo susitarta veiksmingumą ir kaip įgyvendinti tai, dėl ko yra susitarta. Kol kas nežinau, kaip mes galėtume kažkokią nuomonę susidaryti dėl įrodymų ir įrodymais gristos politikos, kol nepadarėme pažangos įgyvendindami tą sistemą. Ketiname parengti gyvendinimo planą. Pritariu poniai Sipil ir kitiems, juk tikrai ne, nėra gerai, kad valstybės narės atsilieka įgyvendinamos PNR susitarimą ir iki lapkričio pabaigos. Lapkričio pabaigoje mes pasidalinsime su jumis ir su valstybėmis narėmis ataskaitą. Toje ataskaitoje bus pateikiamas gairės ir pagalba valstybėms narėms, kaip reikėtų perkelti šią direktyvą, PNR direktyvą į nacionalinę teisę. Bus e, tam tikri kertiniai esminiai dalykai nustatyti, tam tikras planas kaip būtų galima laikytis tos direktyvos, įgyvendinti tą direktyvą. Pavyzdžiui, reikės įkurti vadinamai PNRU padalinius, reikės paskirti tam tikrą instituciją, kuri veiks kaip PNR padalinys valstybėje narėje, vadovaus darbui. Reikės techninius sprendimus rasti, kad būtų galima tvarkyti PNR duomenis. Taip pat reikia darbuotojus e, įdarbinti ir parengti atitinkamus, kurie dirbtų tame PNR padalinyje, apmokyti, tvarkyti duomenis, taip pat juos gauti, apsaugoti tos duomenis, nustatyti sąsajas su oro vežėjais, aviakompanijos, kad būtų galima gauti tos duomenys ir kad būtų galima juos tvarkyti ir jais dalintis. Visa tai reikalauja tiek praktinių žingsnių ir daugiau atveju taip pat reikalaus tai žingsnių ir nacionaliniuose teisės aktuose. Štai tokie yra pagrindiniai svarbiausi žingsniai, nebūtinai aš juos chronologinė tvarka išvardijau, bet jums reikės rasti būdą, kaip išspręsti visus tos dalykus, jeigu norite tinkamai gyvendinti tą direktyvą. Mes norime įvertinti, kokioje padėtyje dabar yra valstybės narės, kurios turėtų įdėti pastangų ir svarbiausia, ką mes komisija, taip pat ir kitos institucijos ir valstybės narės, ką galėtume padaryti, kad galėtume konkrečiai padėti valstybėms narėms. Aš esu pasirengęs apie tai diskutuoti su jumis. Dėl platesnių klausimų susijusių su veiksmingumo įvertinimu. Tikrai negaliu atsukti laikrodžio atgal. Taip pat ir nesustabdysiu laikrodžio, nemanau, kad galime tai padaryti. Bet mes turime parengti veiksmingą procesą, kaip išmokti pamokas, pasisemti patirties ir parengti įrodymais pagrįstą mūsų politikos vertinimo metodiką. Dėl to kalbame apie struktūrinį vertimą, norėčiau įsitraukti į tą procesą. Mes parengsime tam tikras idėjas dėl teminių seminarų, ir tuose teminiuose seminaruose galėsime išnagrinėti visus klausimus. Jeigu turite pasiūlymų, kaip tai struktūruoti, aš mielai išklausysiu. Ir kai mes jau suorganizuosime tuos seminarus, tai aš tikiuosi, kad jūs juose dalyvausite. Nebūtina jums kiekvieną vertinimo elementą išnagrinėti. Svarbiausius dalykus jūs turėsite Mm, žinoti, bet aš jūs raginu įsitraukti į šį procesą, turiu galvoje vertinimo procesą. Tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime nustatyti tas vietas, kur reikia tobulinti veiklą. Asmeniškai man jokių problemų filosofinių nekyla, kai reikia prieiti prie kažkokių bendrų išvadų, kai kuriuose sritys reikia daugiau daryti, kai kuriuose mažiau daryti, kai kur tiesiog sustabdyti. Man tai nekelia jokių problemų, visą tai mes matysime vertinimo procese. Dėl šinamųjų ginklų konkretus klausimas, kurį iškėlė vienas iš parlamento narių. Aš labai atsiprašau, Taip, aš entuziastingai vertinu komisijos poziciją ir būtų keista, jeigu aš kitokios pozicijos laikyčiaus, nei tik tai paremti komisijos poziciją. Ir aš norėčiau rasti kelią, rasti būdą, kaip būtų galima kartu susitarti, ką galėtum toliau daryti šioje srityje. Netrukus bus jau um, metinės Bataklano įvykių ir tikrai labai sunku paaiškinti viešai, kodėl mes dabar užstrigome, sustojome. Siekiant pasiekti susitarimo, reikia, kad tam, pritarim, tam susitarimui pritartų visos šalis - valstybės narės, parlamentas, komisija. Ir aš nenorėčiau kažkokių labai išsamių diskusijų, kaip formuluoti efektyves, kaip sukurti efektyves kontrolės priemonės. Bet aš tikrai tikiu, kad netrukus galėsime susitarti ir tuo susitarimu bus ribojamas automatinių ginklų ir konvertuotų, perdirbtų pusiau automatinių ginklų cirkulacija, apyvarta ir kad būtų užtikrintas teisėtas tokių, grin, tokių ginklų naudojimas įvairiose bendruomenėse, įvairiose mūsų visuomenės dalise. Uh, Kolegos, dar yra 11 kolegų, kurie paprašė pasisakyti, tie, kas pavėlavo, jau tikrai jiems nebegaliu suteikti žodžio ir tie 11 kolegų irgi labai prašau, kad nekalbėtumėt ilgiau kaip dvi minutės. Taigi pradedame kitą klausimų raundą. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas komisijos nary, dėkui už tai, kad pabrėžėte tą automatiškai nuskaitomų dokumentų klausimą. Aš manau, kad turim užbaigti visus darbus, įvertinti, ko trūksta ir pagerinti mm, tai, ką jau naudojame. SIS 2, šiandieno antroji informacinė sistema, yra puikus pavyzdys e, Europinės sistemos, kur galima atlikti centralizuotą paiešką ir netrukus toje sistemoje bus galima kaupti pirštų atspaudų duomenis bet matome, kad reikia gerinti, kaip veikia ši sistema, kad valstybės narės įvestų perspėjimus į šią sistemą. Jūs taip pat minėjote, kad e, rengėtės tam tikrus techninius patobulinimus daryti, kas numatyta SIS, kaip, nu, kokie techniniai patobulinimai SIS numatyti. Pone Grisbek, sako pirmininkas, jūs esate aš sąraše. Dėkui, pirmininkė, ponė Činičiai. Noriu padėkoti gerbiamas komisijos nary, kad atvykote. Aš esu šešėlinė pranešėja socialistų ir demokratų frakcijos atsakinga už direktyvą skirtą kovai su terorizmu. Tai labai džiaugiuosi, kad jūsų planuose numatyta kuo greičiau baigti dėrybas dėl šios direktyvos. Džiaugiuosi, kad pradėta kalbėti, kaip svarbu suteikti tinkamą paramą terorizmo išpolių aukoms Bet kai čia kalbame apie kriminalinės teisės nuostatas šioje srityje, tai turime numatyti ir atitinkamą ilgalaikę strategiją. Jūs minėjote žmo, jaunų žmonių švietimą, radikalizavimą, bet radikalizavimo problema kalėjimuose egzistuoja ir norėjau paklausti, ką čia komisija planuoja daryti. Džiaugiuosi, kad kalbėjote apie informacijos mainus ir tolesnę paramą Eurojustui, Europolui ir EULIZA agentūroms. Aš ten buvau praėjusią savaitę ir aš manau, kad labai gerai, kad jos tinkamai dirba. Informacijos mainai. E, ne visos valstybės narės deramai keičiasi tą informaciją, tai ką dar galėtume padaryti be to, ką agentūros jau daro šioje srityje? Ir galiausia, kova su terorizmo finansavimu ir šių dalykų įtraukimas į direktyvą. Jūs kalbėjote apie užsienio kovotojus. Noriu paklausti, Ar jūs manote, kad ES turi tinkamas priemonės, yra pasirengusi kovo, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kovojant su terorizmu ir kokios trečiosios šalis geriausi būtų mūsų partneriai? Ponas Boni, dėkui gerbiamas komisijos nary už išsamų pristatymą skirtą saugumo sąjungai. norėčiau paklausti, koks yra tas barjerų ar kliučių sąrašas. Ko jūs tikitės iš valstybių narių, nes e, žinau, kad kai valstybės narės pradeda mm, įgyvendinti direktyvas, kyla problemų ir tai liestų ir informacijos keitimasi, ir keitimasi duomenimis Aš nenorėčiau, kad jūs čia konkrečias valstybės narės minėtumėt, bet kad pateiktumėt mum tą problemų sąrašą, kad mes kaip parlamento nariai galėtume paspausti savo nacionalinės vyriausybės. Dėkui, ponė Intvelt. Dėkui, pirmininką. Pirmininkė, dėkui, gerbiamas komisijos nariai. Malonu matyti, kad jūs pasirengęs aktyviai dirbti su parlamentu ir mūsų komitete jūs buvote daug daugiau kartų negu kiti jūsų kolegos, kurie jau dviejus metus sėdi savo postuose. Labai džiaugiuosi, kad jūs um, remiatės parlamento 2011 metų rezoliuciją ir jei jums būtų įdomu išgirsti, daugiau pasiūlymų, tai esu pasirengusi tą padaryti. Dėl PNR keliaivių duomenų įrašo turiu daugiau klausimų. 130 milijonų eurų PNR tikslams buvo paskirta. 10 milijonų iš to. Ar 10 milijonų iš 130 milijonų yra skirta sujungti nacionalinės sistemas. Ir aš norėčiau nebūtinai dabar, bet galbūt raštu iš jūsų gauti informaciją, kaip tos lėšos leidžiamos, kaip valstybės narės finansavimų prisideda siekiant užtikrinti mm, tuos ryšius tarp nacionalinių sistemų. Ir norėčiau, kad Mm, duomenys leidžiantis įsitikinti, ar iš tiesų efektyviai viskas daroma, būtų renkami nuo pirmos dienos, nes, pavyzdžiui, duomenų saugojimo srityje neturime duomenų iš valstybių narių. Kalbant apie saugumą, labai svarbu, kad valstybės narės kauptų ir keistųsi informaciją. Ir ne vieną kartą tas buvo pabrėžta. Kai kalbame apie saugumą, Ar jūs negalvojate, kad yra labai didelė rizika susijusi su tuo, kad kai kurios valstybės narės pažeidžia teisės viršenybės principus? Nes bent jau viena valstybė narė yra tikrinama dabar Europos komisijos dėl galimų mm, teisinės valstybės užtikrinimo pažeidimų. Taip pat dabar skaitome spaudoje pranešimus apie sukčiavimus apivartinių taršos leidimų srityje. Tai yra, kad dešimtis milijardų eurų yra išleista terorizmui Italija, Vokietija ir kitos šalis, pavyzdžiui, Niderlandai yra su tuo susiję. Italija ir Vokietija atlieka atitinkamus nacionalinius tyrimus, o Niderlandai kaip yra visų tų sukčiavimų e, centras, tai tie milijardai eurų nueina terorizmui. Tai aš labai norėčiau sužinoti, ar komisija planuoja tirti šį reikalą ir bendradarbiauti su tom valstybėm narėm, kurios atlieka savo ruoštų tyrimus. Ponas Dalton, dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas komisijos nariai. Aš daug klausimų turiu, bet jau jie buvo paklausti, kalbant apie PNR. E, tai labai norėčiau paskatinti, kad valstybės narės, kas dar nedirba pilnai šioje srityje, tą kuo greičiau padarytų. Deradikalizacija, sakėte, kad čia reikia vietos lygmenių daug ką daryti. Uh, tam pritarčiau, bet manyčiau, kad turime neužmiršti ir sporto. Sportas praktiškai yra tas rytis, kurioje mm, galėtume labai daug ką nuveikti. Ir čia turime galvoje profesionalius sporto klubus, kurie galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį deradikalizuojant. Toliau radikalizavimas kalėjimuose turime daug informacijos iš įvairių valstybių narių, kad iš tiesų kalėjimai yra ta radikalizmo kalvė. Ir kalėjimuose irgi būtų galima nemažai nuveikti, deradikalizuojant. Jūs daugiausia kalbėjote apie apsauginės priemonės, bet turime kažkokias tai ir aktyvesnės polamasias priemonės numatyti. Taigi norėčiau paklausti, ką ketinate daryti su artimųjų rytų vyriausybėmis ir e, kitomis trečiosiomis šalimis e, kartu kovojant prieš terorizmo grėsmę. Pone Gal, dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas ponė Kingai, jums už pristatymą. Mes visi suprantame, kad jūsų įgaliojimai yra labai svarbus. Linkiu jum kuo didžiausios sėkmės. Norėčiau paklausti dėl ataskaitos, dėl aukšto lygio ekspertų grupės skirtos tarpusavio saveikumui informacinių sistemų. Kaip toliau planuojate veikti? Ar renksite kelio gairias, ar komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą dėl PNR įgyvendinimo. Kolegos minėjo šį dalyką, o mano klausimas būtų, kokiam etape dabar yra PNR įgyvendinimas, radikalizavimas, kaip galėtume kovoti su radikalizavimu per internetą. Tai yra labai svarbi grėsmė. Dėkui, ponė Grisbek. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, dėkui, gerbiamas komisarė. Kolegos, turėčiau trumpą klausimą. Prieš dviejus mėnesius, kai vyko jūsų klausimai, kai jūs mm, užėmėte šias pareigas, mm, Buvo pateiktas klausimas dėl kibernetinio saugumo. Man tai yra svarbi sritis ir kibernetinio atsparumo savoka man yra labai aktuali. Ką jūs galėtumėt išsameu paaiškinti mm, apie tai, kaip planuojate užtikrinti tą kibernetinį atsparumą piratavimui, duomenų vagystėm, kibernetiniam atakom? Man tai labai mm, svarbis rytis, nors aš ir nesu specialistė, nes kadangi objektai yra sujungti tarp savęs, e, kibernetinės atakos e, gali padaryti pakankamą žalą. Taigi norėčiau paklausti, ką jūs šioje srityje planuojate nuveikti. Dėkui, ponas Duprė. Dėkui, pirmininkė. E, Labą dieną, gerbiamas komisarė. Turėčiau keletą komentarų. Jūs sakėte ir tuo džiaugiuosi, kad sustiprinsite pastangas tinkamam PNR sistemų veikimui. Ta turime kuo greičiau padaryti. Jūs sakėte, kad, kad tik viena valstybė jau tą sistemą tinkamai naudojo, o dar dvi iki metų pabaigos galės Ehm, tuo pasidžiaugti, bet skandalinga, nes PNR sistema leidžia keistis informaciją. Aš jau anksčiau esu užklausęs komisijos, kokiom sąlygom ta informacija yra keičiamasi. Ir komisija man atsakė, kad jinai negali nustatyti normų, kaip PNR duomenys turi būti analizuojami, nes tai sumažins valstybių narių veikimo laisvę tai, tai mes apgaudinėjom tada žmonės. Valstybės narės turi keistis reikalingais duomenimis. Ar mes negalime kokiam nors priemonėm nustatyti, kad su terorizmu susiję duomenys yra būtent tie reikalingi duomenys, kuriais turėtų būti keičiamasi. Toliau Šengeno informacinė sistema ir Šengeno išorės uh, sienų apsauga, atliekant patikrinimus prie e, sienų, yra 27 dabar e, e, Europos kelionės dokumentų sistemos, jau neskaičiuosime Junktinės karalystės. Tai ar galim kažką padaryti, kad ta situacija pasikeistų? nes tapatybės kortelės yra labiausia padirbinėjami dokumentai, tai iš tiesų reiktų stiprinti saugumą. Gerard, um, and Mrs. Lauriston, Thank you, Commissioner. Pone Lauriston, ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad pristatėte čia informaciją. Mano klausimas bus panašus kaip ponios Grisbek. Irgi norėjau paklausti, koks yra ryšys tarp skaitmeninių pokyčių ir e, jūsų veiklos ryties. Mes kalbėjome apie kibernetinį saugumą. Bet e, viskas labai keičiasi. Daiktų internetas, elektroninė prekyba, elektroninės paslaugos, pakrančių paslaugos, vidaus reikalai mes e, turėtumėm šiek tiek plačiau pradėti galvoti apie skaitmeninį saugumą bendrai. Ar yra kokių pokyčių? Ar e, jūs bendraujate, gal bendradarbiaujate su komisijos nariu atsakingu už skaitmeninę sritį? E, nes tikrai kyla naujos grėsmės. O antras klausimas dėl radikalizėjimo ar deradikalizavimo. Tai yra informacinės kampanijos dalis E, tai e, žinome, kad čia veiklą dažnai organizuoja trečios valstybės. Tai yra susiję su kontražvalgyba. E, turim galvoti apie netiesioginius veiksmus, bet apie sisteminės priemonės, kurios atremtų bandymą susilpninti ES atsparumą. Prieš kurį laiką, praėjusiais metais, mes iš Europolo mes atstovai susitikome ir kalbėjome apie tokios informacijos analitinį darbą ir atsparą, ats, at, at, atremimą tokiai veiklai. Ar jūs galėtumėte apie to aspekt, to, tos veiklos tarptautinę pasipakalbėti? Ponas Zėdemer. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku komisijos nariai su to, ką Jūs pasakėte. Saugumas yra prioritetas. Mesgi kalbame apie tuos, kurie kelia grėsmę mūsų laisvėms. Prioritetas kovoti su terorizmu. Pasakysiu tai, kas jums gal nelabai įdomu bus išgirsti. Mosulas. Kaip tik dabar apsuptas. Raka yra bombarduojama. O komunikacijos tarp Rakos ir Mosulo e, yra nukirstos. Šnekame apie tai, kad nusilpus Daesh betodariškai visoje e, toje teritorijoje pasklis smurtas ir ekstremizmas. Tai bus reakcija į uh, islamiškosios valstybės valdžios dingimą. O atsiras tokių, kurie norės išlikti lojalūs tai valdžiai. Apie tai kalba net ir akademikai, specialistai, ekspertai. Šiame kontekste aš norėčiau pabrėžti e, keletą E, dalykų. Sutinku su ponės Argentinė, negalime teroristų finansavimo susijęti su pinigų plovimu. Neturime jokių priemonių, kurios leistų neutralizuoti havalą. Mes nieko neturim. Todėl komisijos nariai, jūs jau sakėte, kad norite apsunkinti teroristų finansavimą. Kaip jūs tą darysite? Tikslė, tiksliomis priemonėmis kokiamis? Taip pat jūs sakėte, kad e, greitai komisija teiks pasiūlymą dėl e, e, kelionių leidimų išdavimo sistemos. Kokiagi ji bus? Iš ko ta sistema susidės? ne tas pats yra tapatybės dokumentas ir kelionės dokumentas. Mes turim galvoti apie kelionių dokumentus per naują ES grifos sistemą. Pone Gabriel. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ačiū, kad atėjote ir ačiū, kad suteikėt visą mums aktualią informaciją. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į du klausimus. Pirmiausia, E, radikalizacijos prevenciją. Aš manau, kad jūs pagristai pabrėžėte, e, kokį didelį darbą atlieka RAN ir kaip svarbu, kad valstybės narės prisidėtų teikdamos informaciją ir savo ekspertus. Bet jūs taip pat pabrėžėte, kad yra labai svarbus vietos lygmuo. Aš irgi esu įsitikinusi dėl to. Merai, vietos savivaldybių vadovai turi aktyviau veikti. Ir mano klausimas būtų, ką mes galėtumėm padaryti, kad e, to lygmens administracija imtųsi ryštingesnių veiksmų. Kitas dalykas - internetinės radikalizacijos prevencija. E, Europolo e, skyrius atsakingas už internetinę e, veiklą atrodo dirba efektyviai, bet kaip Jūs galvojate prie jo prisidėti? Ir kitas klausimas, dėl kitimas informacija. Jau kolegos keletą kartų tai pabrėžė, bet aš norėčiau pabrėžti, koks yra svarbus duomenų saveikumas ir keitimosi informacija uh, E, efektyvumas. Bet e, kaip jūs priviliosite valstybės narės apsimti čia atsakomybę ir kaip e, užtikrinsite, kad duomenys būtų gerai apdorojami, atrenkami ir analizuojami, kad nereikia surinkti per daug informacijos, mes turime turėti informaciją ir duomenys, kurie iš tiesų būtų veiksmingi. Ačiū. Ačiū. Ir Pone Jimenez Beserel, paskutinė. Labai ačiū. Dėkui pirmininkė, dėkui komisijos narių už tai, kad jūs atėjote šiandien. Man atrodo, kad jums tenka itin svarbus vaidmuo, ypač galvojant apie saugumo darbo tvarkės e, realizavimą teroristinės grėsmės augimo kontekste. Kaip jau kažkas sakė, kartais mes net nenorim girdėti apie tai kalbant, nes nėra lengva žinoti, kad tau e, nuolat kažkas grėsia. Mes susitikome su Europolo kovos terorizmų skyriaus atstovais, su jungtinių tautų atsakingais pareigūnais ir visi sako, vidin, dabar rimčiausia problema yra ta, kas bus, kai Daesh ar Islamiškoji valstybė pasitrauks iš Mosulo, kur jie dėsis, ar jie nevažiuos į Europą. Ir tuo pat metu mes norime uh, E, pabrėžti, kad mes nepasiekėm vienybės, kaip kovoti su terorizmu. Mes net nesame aiškiai apsibrėžę pagrindinių terminų. Nejaučiu solidarumo nei ES, nei su kitomis e, organizacijomis, pavyzdžiui, su jungtinėmis tautomis. Mes neturim net aiškių apibrėžimų. Turime aiškiai apibrėžti, kokia bus mūsų reakcija, nes kovoti su terorizmu turime, turime iškirsti jam kelią. Uh, Ta turime daryti kartu su jungtinėmis tautomis, taigi kaip galime sustiprinti tuos ryšius, turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Trečias dalykas, man laiko skirta nedaug, bet aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu uh, užtikrinti uh, direktyvos pagalba nukentėjusiesiems aukoms. Direktyva yra kuriama. Tačiau vėlgi apibrėžimo, kas yra auka, neturime. Uh, politinės valios nepakako, kad toks apibrėžimas būtų įrašytas. Aš pati pateikiu pakeitimą, jis buvo numeruotas kaip 31, bet jam dauguma nepritarė. Turėtumėm galvoti apie mm, aukų padėtį. Taip pat aš e, matau, kad yra, e, matome agentūrų aktyvumo stoką. Reikia e, sukurti pagalbos terorizmo aukoms koordinavimo e, centrą, nes kitaip tą pagalbą koordinuoti bus labai sunku. Gerbiamas komisijos nariai, ir pabandytumėte atsakyti, aš žinau, kad e, laiko mes turim nedaug, kai kuriuos klausimus galėsite atsakyti raštu, bet dabar pasistengkit, kad atsakytumėt kuo daugiau klausimų. Thank, thank you very much and thank you again for your engagement. Labai ačiū ir labai ačiū, kad e, jums tos temos rūpi. Iš karto galiu pasakyti, kad tokie susitikimai, keitimasi nuomonėmis yra naudingi tuo, kad aš e, atrandu labai daug naujų dalykų. Bet aš turiu prisipažinti, kad dėl ETS e, nieko nežinau iki šiol. Buvo pateikta šiuose klausimuose nemažai temų ir labai atsiprašau, jeigu ne visas jų sugebėsiu uh, įvardinti, ne, jūsų pavardžių neprisiminsiu. Pirmininkas, kaip žinau, reikalaus, kad aš labai griežtai laiko laikyčiaus termisų. Uh, Pirmininkas, jūs nieko prieš. Balsuojavimas numatytas iki 11.45, galime šiek tiek pavėlinti. Visų pirma, yra labai daug klausimų susijusių su kelionės dokumentais. Pone Girling apie tai klausė, bet paskui ir kiti pateikė tą klausimą. Dėmora e, paminėjo skirtingą kelionės dokumento aspektą. Aš pats norėčiau pasakyti, kad tai yra rimta problema yra kompetencijos ribotos ir mes apie tas ribas turėsim galvoti šioje srityje, kaip ir kitose srityse, bet yra ir saugumo problemų ir mes turėtumėm apie jas galvoti. Kartu su savo kolege, komisijos narė Jurova, mes šioje srityje dirbame ir darome, ir darome viską, ką galime. Tapatybės kortelės, neatskiriama to dalis Kaip žinote, ES piliečiai su tapatybės kortele gali įvažiuoti ir išvažiuoti iš ES, iš Schengeno zonos ir, žinoma, gali net važiuoti kai kurias trečiasias šalis. Kaip čia dabar mandagiai pasakius, ne visų valstybių nacionalinės tapatybės kortelės yra tokios pat saugios, e, kaip tiek saugios, kokios reikėtų. Kai kurias iš jų padirbti yra lengviau negu kitas. Tai nėra tik tai nacionalinio saugumo problema. Aš manau, kad mums reikia kažką čia daryti. Noriu paremti kolegijos, kolegiją komisijos narę Jūrovą. Ji ketina atlikti tyrimą dėl poveikio vertinimo, dėl gyventojų tapatybės dokumentų Jos pagrindinis tikslas - pateikti konkrečių įstatymų pasiūlymų 2017 metais, kitais metais. Nes ši problema, ši saugumo problema e, neapsiriboja vienos valstybės sienomis. Buvo pateikta apie tai keletas klausimų. Tarp jų buvo ir. E, dar Buvo klausima keletos parlamentarų apie Schengeno informacijos sistemą SIS ir ką mes čia darysime. Atlikome tyrimą. Ir jis e, greičiausiai e, atsispindės e, SIS sistemos teisinės bazės pakeitimų pakeitimuose, bet žinau, kad bus pateikta dar ir naujų pakeitimų, jie bus aptarti su jumis ir bus jie pagristi aukšto lygio ekspertų grupės išvadomis, kurios bus paskelbtos kitų metų vasarą. Bet pirmieji pasiūlymai atlikus mūsų pirminį vertinimą e, bus susiję su pakeitimais, kurie leistų rasti žmonės tik pagal e, pirštų anspaudus naujos rūšies įspėjimas bus e, įvestas. E, galbūt keistai skambės tas terminas, bet tai yra nežinomi ieškomi žmonės. Tai bus taikoma tiems atvejams, kai e, nieko nėra žinoma, tik tai turime pirštant spaudai. Mes kalbam, kad tai apskritai bus naudinga kovojant su nusikalstamu, įskaitant ir terorizmą. E, Taip pat mes stengsimės, kad būtų įvestus reikalingos procedūros tokiems duomenims e, įvertinti. Kitas dalykas, turime daugiau skirpti dėmesio e, gražinimo į savo valstybės arba uždraudimo įvažiuoti. Sistemoje turėtų būti įvesta informacija apie tai, kad kažkas jau buvo išsiųstas atgal. E, E, tada tas žmogus nebegalės sugrįžti, iš naujo įvažiuoti į Schengeno zoną. Mes norime užtikrinti, kad tai darant būtų e, saugomi asmeniai duomenys tiek, kiek reikia. Tam tikri nariai turės būti stebiami ir numatyti draudimai realiai turės būti pritaikyti. Taigi dabar yra jau numatyta labai konkrečių dalykų, kurie bus įtraukti e, keičiant SIS Manau, kad bus pateikta ir daugiau pasiūlymų, kurie Galbūt e, kitais metais e, bus svarstomi. Prieš mane sėdinti ponė ir daugelis e, kitų parlamentarų, galiausiai ponė Jimenės Biserel, kalbėjo apie aukas ir nukentėjusius. Juos aš ir savo įžanginėje kalboje paminėjau. Aš palaikau ryšį su uh, aukų paramos tinklu, jie labai gerai dirba, aš pats įsipareigojau su jais bendradarbiauti ir iš tiesų dalyvau keletoje posėdžių. Man norisi, kad būtų užtikrintas dėmesys aukų interesams, kuriant mūsų darbo, darbo, darbo planus. Vienas aspektas, kuris man atrodo labai svarbus, nes jis atrodo labai sudėtingas darbas su aukomis, stengiantis sukurti E, e, reakciją kovojant su teroristais. Kontranaratyvą turime sukurti. Ir e, ta informacija, geriausia informacija gali ateiti būtent iš aukų, iš nukentėjusių. Aš kalbu plačiaja prasme. Pavyzdžiui, galime galvoti, kaip įtraukti motinas, kurių vaikai radikalizuoti ir kurie nori važiuoti į Iraką ir Siriją arba yra ten išvažiavę. Vienintelis būdas tokią informaciją, tokius parodymus surinkti e, yra per savanorius. Žmonės turi norėti tą daryti. Todėl mes turime užtikrinti, kad būtų įmamasi priemonių leidžiančių e, kovoti su terorizmo aukomis, kad jie norėtų dalyvauti tokiame kontronaratyve. Dėl kokios priežasties apie tai kalbu? Jau sakiau, kad e, tai nepaprastai svarbi mūsų kovos su radikalėjimu dalis. Keletas iš jūsų apie tai kalbėjote ir prašėte šiek tiek daugiau išsamesnės informacijos apie tai, kas bus daroma RAN kontekste, pavyzdžiui, kalėjimuose, sporto klubuose Taip pat galiu pridurti, kad yra rimtų problemų dėl moterų ir vaikų. Mes visi puikiai žinome ir tikimės, kad e, prieš Daesh e, kovojant bus pasiekta pažangos. Ir čia mes turėsim galvoti ne tik apie tai, kad sugrįš užsienio kovotojai, turim pagalvoti ir apie šeimas, kurios liks. Taigi veiklos diapazonas yra nepaprastai platus Ir pagal RAN mes turėsim visą tai padaryti. Dėl kalėjimų paprasto sprendimo nėra. Tarp valstybių narių vyksta plati diskusija, valstybės narės e, organizuojasi kovodamos su, e, su radikalėjimu kalėjimuose, tačiau tas reiškinys plinta. Suprantame, kad reikia keisis patirtimi, kovojant, e, vykdant šį darbą. Yra valstybių narių, kurios nacionalių lygmenių yra neblogų rezultatų pasiekusios šioje srityje. Mes kol kas dar nepadarėme pakankamai, kai, kad sportą pasitelktumėm kovai su e, radikalėjimu. E, su paprastai žmonėm bendruomenėse apie tai kalbant, dažnai išgirstame tą patį, ką jūs čia pasakėte. Per sportą galima lengviausiai jaunų žmonės pasiekti. Aš manau, kad mes paleisdami tą uh, Run Young e, platformą, mes įtrauksime daugiau jaunų žmonių ir galėsime kūrybiškai pagalvoti, kaip sportą ir socialinę veiklą panaudoti e, pažangiam jaunimui sutelkti. Buvo pateikta daug klausimų apie keitimas informaciją ir apie tai, kaip e, aukšto lygio ekspertų grupė galės tam pasitarnauti ir kaip mes užtikrinsime, kad aukšto lygio ekspertų grupės rezultatai būtų gyvendinti. Mano pirmasis atsakymas būtų toks. Pagreitinsime aukšto lygio ekspertų grupės darbą. Vietoj to, kad lauktumėm kitos vasaros, kol bus pateikta ataskaita, pirmąją ataskaitą pateiksime jau šiais, šių metų gruodį mes e, ją aptarsime e, ir jeigu bus kokių praktinių elementų, aš tikiuosi, kad tokių bus, mes juos tenksime paversti realybę. Nelauksim iki tos vasaros, darysime viską, ką galime kad būtų sukurta programa tam tinklui įgyvendinti. Buvo patikta klausimą apie internetą. Aš norėjau tik pabrėžti, e, koks svarbus tas iššūkis ir mūsų darbą su valstybėmis narimis ir e, paslaugų tiekėjais internete. Aš galvoju apie ES interneto formą Taip mes turime stengtis sustiprinti pastangas su radikalėjimu internete. ES interneto forumas susirinks, susitiks e, gruodžio mėnesį. Kviečiu ir jūs dalyvauti, jeigu jums tai įdomu. Ypač skatinu pirmininką imtis šio darbo ir susitikti su aukšto lygio ekspertų grupe. Pažanga, kurios mes pasiekėme identifikuodami interneto nusikaltimus, nusikaltelius e, pasiekėme nemažai. Jūs žinote, kad Europolas įvardina skaičius konkrečius. Dalis atvejų visai nėra nusikalstami, dalis yra akivaizdžiai nusikalstami. Ir interneto svetainės ir tinklai turi būti uždaromi, neretai reikia dėrėti su, su tiekėjais. Uh, Tiesą sakant, 9 iš 10, daugiau negu 90 procentų išaiškintos nusikalstamos medžiagos yra išimama iš interneto, bet mes turime pripažinti, kad nors 50 tūkstančių atrodo labai daug internetinių svetainių, tačiau iš tiesų tai yra tik lašas jūroje, internete jų yra žymiai daugiau. Vienas iš dalykų, kuriam pasitarnaus interneto forumas, yra E, dialogo išplėtimą su interneto paslaugų teikėjais. Stengiamės e, išplėsti medžiagą e, internete, įskaitant ir iš, iš, išplėsti mūsų veiklos apimtis internete, apimti medžiagą ne tik iš ES, bet ir iš trečiųjų šalių. Pone Lawson apie tai, Loricin, atsiprašau, apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tas darbas yra labai svarbus. Mes turim sugriežtinti uh, E, suaktyvinti dialogus apie kovą su terorizmu su trečiosiomis šalimis ir e, kova su propaganda, su radikalėjimu turi būti akivaizdė. Aš su komisijos nare Malmström ir e, su užsienio tarnybą labai daug kalbu apie tai, kaip tuos dialogus apie kovą su terorizmu turėtumėm įtraukti į santykius su trečiosiomis šalimis. Buvo pateiktas klausimas apie finansavimą. Dijas Demer apie tai klausė, ponės Argentinė, tą minėjau, jei dar neatsakiau. Yra realių iššūkių dėl teroristų veiklos finansavimo. Aš tikrai manau, kad net jeigu e, pinigų sumas nedidelės ir jeigu e, jų srautus susekti yra sunku, vis tik tai yra naudinga tą daryti. Ir Aš e, noriu pritarti be kita ko e, tolesniems santykiams su Europolu, nes jie labai veiksmingai e, dirba atsekdami teroristų finansavimo tinklus ir ypač po Paryžiaus ir Bruselio išpolių buvo atsekta labai daug naudingos informacijos. Aš dar. Aš, aš galiu pasakyti, kad esu įsitikinęs apie uh, finansavimo tinklų atsiekimą potencial, potencialumą, e, realias galimybės. Ka, ir aš esu tikras, kad aš vėliau sugrįšiu jūsų po, dar posėdį ir galėsiu apie tai pakalbėti daugiau. Ponas Boni pateikė sudėtingą klausimą apie tai, kokios kliūtis mums iškils tęsiant šį darbą. Jūs žinote, kokios tos kliūtis yra. Jūs girdėjote, kad e, kla, e, klausimų apie tai buvo daug. Taigi, pagrindinė kliūtis yra toks - sukurti pasitikėjimo atmosferą, kuri užgoštų nenorą keistis informaciją ir bendradarbiauti. Turime sukurti tokias sistemas, kurios leistų tokiam bendradarbiavimui vykti veiksmingai ar tai būtų PNR srityje, ar kitos informacijos dalinimosi srityje. Aš atkreipiu dėmesį viską, ką jūs sakėte. Ponas Depres klausė tokius sudėtingus klausimus, kad aš jų dabar atsakyti negaliu, vėliau atsakysiu. Ir trečias dalykas – Turim galvoti apie visų sistemų veiksmingą gyvenimą. Tai yra iššūkiai, kuriuos jūs puikiai žinote, jie niekiek nepasikeitė pasarojų metu ir mes turim visi kartu sutelkti jėgas ir struktūriškai bandyti tuos iššūkius atremti. Ačiū. Um, Dėkuoju. Deja, laikas ištirpo, bet aš porą dalykų noriu paminėti. Mes norime surenkti struktūruotą saugumo dialogą aptarti tai su koordinatoriais, nes akivaizdu, kad nariai aptarė gyvenimo klausimus, apie juos kalbėjo ir komisijos narys. Ir bus toliau prie to dirbdama, iš čia ir kyla klausimai apie PNR. Taip pat kyla ir kiti klausimai apie išsamesnį saugumą. Mums reikia daugiau diskusijų apie tuos dalykus. Norime užmėgsti tikrą struktūruotą dialogą, kad turėtum daugiau laiko tiems klausimams iškelti ir gauti atsakymams. Bet kaip pirmas kartas, tai tikrai yra puiku, labai dėkojame komisijos nariui už skirtą laiką, kolegoms dėkoju už puikius klausimus ir e, apgalės tau dėl tų kolegų, kurie negalėjo patikti klausimų. Dar kartą dėkoju komisijos nariui, ačiū. Colleagues, sorry, sorry to keep you waiting to those. Atsiprašau, kad turėjote palaukti tie, kurie atėjote balsavimui. Jeigu esat pasirengę, galime iš karto pradėti. Pasitikrinkite, ar visi turite balsavimo kortelę. Jeigu neturite jos iš karto dabar, tai man e, nurodykite, ar visi turite. Gerai. Aštuntas klausimas. Elektroninis balsavimas. Skaitminio turinio teikimo sutartys pranešėjas Marijų. Pranešė yra Marijų Lorsen. Ar kažką norėtumėt pasakyti? Trumpai noriu priminti, kad tai yra pirma galimybė mums dalyvauti įgyvendinant, dalyvauti įgyvendinant naują duomenų apsaugos reglamentą. Tai yra standartų nustatymas ir lybė komitete mano tikslas buvo pasiekti, kad duomenų apsaugos reglamentas būtų visiškai gyvendintas, ne vien apsiribuojant fraze, labai bendro pobūdžio fraze, nepažeidžiant to ir to. Skaitminis turinys yra labai platu, tai priklauso nuo, tai, tai prasideda muzika ir baigėsi kompiuterinėmis programomis, taigi duomenų apsaugos reglamentas yra kaip dalis tų naujų veiklos rūšių. Aš dėkuoju šešėlinėms pranešėjams, mūsų komandai, mes dirbome E, pozityviai sutardami, nes daugelis iš mūsų dalyvavo e, rengiant tą reglamentą. Dar kartą dėkoju visiems. Tai sudėtingas dalykas, sudėtingas e, pranešimas, mūsų rezultatas yra geras. Balsuojame. Prašau. The vote isn't open. The vote is open now. Balsuoti pradame dabar. Pakaks laiko ir poniai Gomes įdėti kortelę. Ar visi balsavimo, balsavo balsavimas baigtas? Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 89 pakeitimas. Pradama balsuoti. 90 pakeitimas. Pradama balsuoti. Pirmininkas dar kartą sako pakeitimas numeris 9090. Pradam balsuoti. Balsuoti baigiama. Atmesta. 91 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 93 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kažkokių sunkumų iškilo? Ar viskas gerai? Antras kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aš šypsosi dėl to, kad... Ar EPP frakcijai tvarkoja, kad ponas Koelė balsuoja? Vienuoliktas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Vienuoliktas pakeitimas. Patvirtinta. 106 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias kompromisinis pasiūlymas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 112. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 113 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 115 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 116 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 117. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 122 pakeitimas balsuojame. Atsiprašo, pirmkas. 121 ir 122 pakeitimai yra identiški. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. 124. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Penktas kompromisinis. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Šeštas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 128. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 131. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 132. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 134. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 135. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 136 balsuojame. Atsiprašo pirmininkas. Kartu 136 ir 137 balsuojame. Baigiame. Priimta. 139 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 140. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 141. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 142. Balsuojame. Baigėme. Atmesta. Septintas kompromisinis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisinis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 151 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 152. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 17. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 153. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt ketvirtas ir šimtas penkiasdešimt penktas identiški balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 156. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 157 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 158 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 159. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 160 ir 161 identiški. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 162 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisinis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas kompromisinis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devynioliktas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Baigiame. Patvirtinta. 172 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 173 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 174. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 175. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 176. Balsavimas dalimis. Pirma dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antra dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Konstatuojamosios dalys. Negalime už visus kartu dėje balsuoti. 21 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 22. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 23. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 24. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 25. 25. Pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 26. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 27. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 28. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 29. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 30. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 31. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 32. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Pirmas ir 23 identiški. Balsuojame, baigiame, patvirtinta. 43 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. 45 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 46. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 47. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 48. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 49. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 40. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 41. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas kompromisinis. Balsuojame. Baigime. Priimta. Penkiolikta konstatuojamoji dalis. 47 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 49 ir 50 identiški balsuojame. Baigiame. Priimta. 18 klausimama dalis, 51 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Priimta. 52 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 22 konstituojama dalis, ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 konstituojama dalis, 55 pakeitimas balsuojame. Baigiame. 13 kompromisinis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 27. 7 būsime dalių. 6. Šeštas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 61, 63 ir 64 balsuojame kartu. Baigiame. Atmesta. 66 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 67 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 68 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 69 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Septyniasdešimtas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 71. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septyniasdešimt ketvirtas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 75 balsuojame. Baigiame. Priimta. 76 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 77. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 78 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 79 balsuojame. Baigėme. Atmesta. 80. Balsuojame. Baigėme. Atmesta. Aštuntas. Balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. 82, 83, 84, 85 ir 86. Už visus kartų balsuojame. Ne. Balsuosime nuo, 8, nuo 82 iki 84 imtinai. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 85. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 86. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 87. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Ir dabar balsuojame už visą pakeistą tekstą. Balsuojame. Baigiame. 47 balsai, 41 už, 2 susilaikė, 4 prieš sveikinimai pranešėjai. So we go straight to the next votes, colleagues, the next... Eikime toliau prie kito punkto. Čia kalbame apie visas ramiojo vandenino šalis, ponia Gabriela, ar, ponia Gabriela, ar ne taip. Taigi, devintasis punktas Tai yra ES ir Kirabačio Respublikos sustarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Rekomendacijos projekto turėtume patvirtinti. Taigi, Kiribatis, Mikronezija, Tuvalų, Saliamono salos ir Maršalo salos. Pone Gabriel, aš noriu Jums pasakyti, kad nors tai ir mažos valstybės ir gal kelia jums šypseną, bet tai yra AKR šalių grupė, kurios patenka į kotonų susitarimo e, erdvę. Taigi, ar mažos ar didelės, jos mums vis tiek yra svarbios. Taip ir tai šie dalykai susiję su vizomis, tai pirmiausia balsuojame. Negalim balsuoti už viską vienu įpū, nes tikrai parodysime nepagarbą Mikronezijai, Tuvalų, Saliamono ir Maršalo saloms, taigi balsuokime atskirai. Pirmiausia, Kiribatis. Taigi, balsuoti pradedame. Ar visi žinot, kur yra Kiribatis? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau Mikronezija. Balsuoti pradedame. Kolegos, pradedame balsuoti. Mikronezija. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Vėlgi dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarimo tuvalų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. E, Primta. Ir toliau Saliamono salos. Saliamono salos ir dar bus vienas sutarimas. Balsuojame dėl Saliamono salų. Balsuoti baigiame. Priimta. 44 už, 4 prieš, nieks nesusilaikė ir galiausia Maršalo salos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta 43 už, 4 prieš, nieks nesusilaikė. Baigiame balsavimą. Dėkoju kolegom už kantrybę. ir baigiame rytinį mūsų posėdį. Dėkoju kolegoms ir sustiksim po pietų. Trečią valandą.